Okay, colleagues, um, we're going to get started. Kolegos, pradėsime mūsų posėdį. Dabar bus trečiasis e, segmentas. Kalbėsime apie žvalgybos tarnybų e, priežiūrą vykdomą parlamentų e, sek, visuotinio sėkimo epochoje. Išklausysime Ieno Camerono, kuris dirba e, Europos e, komisijoje demokratijos per teisę programoje, taip vadinamoje Venecijos komisijoje. Jis yra Upsalos universiteto teisės profesorius. Ir jo tekstas, e, jo pasisakymo tekstas bus e, išdalintas po jo pasisakymo. Prašau. Kalbėtos neįsijungęs mikrofoną. Sorry, uh, I will speak a little bit. Atsiprašau. Pristatysiu Venecijos komisijos 2007 metų ataskaitą e, skirtą saugumo tarnybų parlamentiniai priežiūrai. E, ši apžalga, šis pranešimas yra atnaujinamas, aš esu paskirtas pranešėjų ir E, atnaujinta versija turėtų būti e, pristatyta svarstymams 2014 e, kovo mėnesį. Venecijos komisijos nariais, kaip jūs tikriausiai žinote, yra nepriklausomi, ne, yra nepriklausomi ekspertai, konstitucinės teisės, tarptautinės teisės specialistai, E, žmonės, kurie e, domisi demokratinių mechanizmų įtvirtinimo klausimais. Ir e, konkreti tema, kurią svarstome šiandien, tai demokratinis parlamentų vykdomos demokratinės priežiūros stiprinimas. Šioje ataskaitoje kalbama apie atskaitomybės metodus ir būdus ir aptariamos galimybės sustiprinti tą atskaitomybę. Šis dokumentas turėjo įtakos kitiems dokumentams, kurie pasirodė vėliau šią temą jungtinių tautų parengtam, parengtai ataskaitai bei parlamento 2011 parengtam pranešimui šią temą. 2007 dokumente nekalbama konkrečiai apie e, šnipinėjimo sėkimo, strateginio, šnipinėjimo strateginiais tikslais klausimus. Pradžioje norėčiau pristatyti pačią problemą. Ja galima suformuluoti labai paprastai. Demokratiškų visuomenių pažeidžiamumas – drauge su joms kylančių grėsmių pobūdžiu reiškia, kad e, žvalgybiniai duomenys e, yra reikalingi visais gyvenimo aspektais. Svarbu žinoti, iš kur gali kilti grėsmės. Ir jeigu žvalgybinė veikla nebus apribota, e, žvalgybinės organizacijos natūraliai vis, ap, aprips vis didesnį lauką rinkdamos duomenys, ims rinkti duomenys apie viską. E, vidinės žvalgybos e, agentūrų nepakaks. Ir nors žvalgybos tarnybose, žvalgybos agentūrose turėtų būti apribojimai, kaip, kur rinkti duomenis, E, jų, točių agentūrų e, pagrindinė užduotimi nėra domėtis, e, kokią žalą gali padaryti jų renkami duomenys, metodai, kuriuos jie pas, jos pasirenka. Ir, kaip žinome, iš pastarųjų aktualijų daugiausia dėmesio susilaikė Junktinių valstybių, Junktinės karalystės e, žvalgybos tarnybos. E, ir buvo prisiminta, kad e, išrinkti atstovai, parlamentarai, politikai turėtų būti atsakingi už tų agentūrų priežiūrą. Kaip žinote, yra nustatyti apribojimai e, dėl to, kokius duomenis ir kaip juos galima rinkti, tai susijęjama su žmogaus teisų užtikrinimu. Tačiau technologinė pažanga e, reiškia, kad e, žvalgybos agentūrų gebėjimai nepaprastai išaugo. Vėlgi tai atspindi ir šiandien vykstantis e, tyrimas, klausimas žvalgybiniai duomenys renkami ne tam, kad tiesiog būtų renkami, bet jie panaudojami įvairiuosiuose baudžiamuosiuose tyrimuose, siekiant užtikrinti veiksmingesnės sankcijas, e, analizuojant saugumo situaciją, taip pat suteikiant pilietybę užsieniečiams, išsiunčiant e, trečiųjų šalių piliečius iš šalies. Taip pat, e, e tarkim, vykdant e, asmenų grobimus, e, įvairiais tikslais, taip pat atremiant nepilotuojam žvalgybinių lėktuvo takas. Taigi, kalbant apie parlamentinę priežiūrę, turime kalbėti apie e, atsakomybę, tų agentūrų atsakomybę teismams, taip pat nepriklausomų ekspertų institucijas ir taip pat norėčiau paminėti papildomus mechanizmus, kurie pakeičia pir, pirmas dvi minėtas, kurio, kurie vis dėlto nepasiteisina. E, kodėl taip yra? Tai apsprendžia saugumui reikalingų žvalgybinių duomenų pobūdis. E, tie duomenys reikalingi tam, kad būtų galima įvertinti grėsmę saugumui. Todėl visada pravartu turėti dvi nuomonės, išgirti dviejų ekspertų vertinimus, kuomet analizuojami konkret, kon, konkretus duomenų rinkinys. Nors užtik, išorės kontrolė yra būtina, absoliučiai būtina. Išorės kontrolės sistemos pagrindinė funkcija sustiprinti, palaikyti vidaus kontrolę, vidinę šalies apsaugą. Taip pat atitinkamos institucijos, organizacijos veikiančios žmogaus teisų ištikrinimo srityje turi čia veikti. Yra įvairių nuomonių ar ir pasirinktų sprendimų dėl to, kas turėtų užtikrinti kontrolę, e, parlamentas ar kitokia struktūra. Taip pat e, reikia nepamiršti, kad egzistuoja ir hybridinių struktūrų. Pavyzdžiui, Švedija yra tokios struktūros pavyzdys. Kalbant apie e, šnipinėjimą strateginiais tikslais, vien parlamentinės priežiūros sistemos čia nepakaks. Prisiminkime e, Europos žmogaus teisų teismo jurisprudenciją. E, pagal ją reikalaujama e, mišri, mišrios sistemos. Jungtinių valstijų sistema ir jos e, trūkumai atskleidė, kad nepakanka turėti paprastą priežiūros sistemą, reikalinga testinė stebėsinos sistema, o tai čia, mano nuomonė, turima omeny nuolatinė e, institucija, tai būtų iš ekspertų sudaryta institucija. Aš peržiūrėjau jūsų rengiamą pranešimą ir pritariu kai kurioms jame išdėstytoms išvadoms, tačiau manau, kad neteisinga suplakti į vieną krūvą nacionalinius priežiūros mechanizmus, kaip darome šiame pranešime. Britų sistema yra suskaldyta ir netinkama. Kalbu apie priežiūros sistemą skirtą e, šnipinėjimui, žval, žvalgybiniai veiklai strateginiams tikslams. Kitų šalių sistemos e, yra stipresnės ir aiškiai pasakyta, ką, kokia veikla agentūra gali užsimti, kokia negali, e, apribojama operatyvinė veikla. Taip pat kitose šalise yra stipresnis priežiūros elementas. Užbaigdamas noriu akcentuoti tris svarbiausias problemas, kalbant apie e, žvalgybinę veiklą strateginiais tikslais. Kalbėsiu apie priežiūros atskaitomybės sistemas. Manau, kad reikia pasiremti pažangiają praktiką šioje srityje. Aptarsiu E, noriu akcentuoti neigiamą šnipinėjimo poveikį visuomenės gyvenimui. Manau, kad reikia apriboti kiek įmanoma e, duomenų rinkimo sritį. Nurodyti tiksliai, kokius duomenis žvalgybinės agentūros gali rinkti, kokių ne. Švedijos, pavyzdžiui, modelis čia būtų visai naudingas. Antra sritis, kurią reikia priboti - gebėjimo pribojimas. Vokiečių pavyzdys, vokiečių variantas yra neblogas, tai yra gebėjimai, turi būti panaudojama nedaugiau nei 20 procentų gebėjimų, bet kuriuo laiko momentu. Domenų srauto perdavimas kitoms valstybėms, e, tai gali sukelti to aspekto ribojimas gali sukelti problemų toms šalims, kurios yra įpratę bendradarbiauti glaudžiai, kaip pavyzdžiui, JAF ir Junktinė karalystė. Ketvirta, galima uždrausti rinkti žvalgybinius duomenis prekybiniais tikslais. Atsižvelgiant į visą tai, e, e, vis dėlto reikia pažymėti, kad yra trys, reikia paminėti tris verslo sritis, kuriuo atžvilgių stebėsena ir žvalgybinių duomenų rinkimas yra naudingas. Visų pirma, masinio naikinimo ginklai ir e, brandolinis ginklas, taip pat dvigubos paskirties medžiagų ir atsarginių dalių eksportas, reikia kontroliuoti, į kurias šalis siunčiamos šios medžiagos. Dar vienas rytis - masinis pinigų plovimas Ir trečia, jungtinių tautų ir ES sankcijų vengimas. Visas šias rytis reikėtų atidžiai stebėti. Kita didelė problema tai klaidų tikimybė, kai e, sumaišomi, kai, kai sulėjami į vieną privatus duomenys ir viešojo sektoriaus duomenys. E, čia turiu, pavyzdžiui, galėčiau paminėti keliaivių duomenų įrašų sistemą. Tai taip atsiveria galimybė laisvai prieiti prie duomenų. Reikėtų nusatyti tam tikras ribas ir reikalavimus siejamus su galimybė pasinaudoti tomis duomenų bazėmis. Taip pat reikėtų viską fiksuoti ir popieriniuose dokumentuose. Taip pat priežiūros institucijai reikėtų numatyti konkrečią funkciją domėtis, e, kokie asmeniniai duomenys renkami, neatsižvelgiant į tų asmenų tautybę. Ir trečia, e, žvalgybinės veiklos ypatumas. E, tai yra vykdant žvalgybinę veiklą visada stengiamasi apėti kai kuriuos reikalavimus ir kai kuriuos e, įstatymus. Ir, ir tas pas pasakytina ne tik apie nacionalinį lygmenį, bet ir tarp, tarptautinį mastą, pavyzdžiui, amerikiečiai. Taip pat čia atsiveria potencialas tarp agentūriniam bendradarbiavimui. Kaip žinote, buvo uh, pareikšta, kad agentūros šnipinėja vienos kitų piliečius ir tai daro vieno, vieną, teikia tokią paslaugą viena kitai. Ne, galima pavesti užduoti kitai agentūrai, kolegėliai agentūrai e, tą veiklą atlikti, tačiau uh, negali pasyviai priimti duomenų iš kitos agentūros. Viskas nėra taip paprasta, nes sunku nubrėžti skiriamąją ribą. Čia reiktų prisiminti, kad žvalgybinės agentūros pagrindinis tikslas išsiaiškinti, ar vyksta veikla, kuri neturėtų vykti ir jeigu tai užfiksuojama, apie tai reikia perspėti kolegas kitoje šalyje kad jie galėtų, kad, kad jie galėtų pasi, pasitelkti vidaus, vidinę žval, žvalgybinę agentūrą, sprendžiant šią problemą. E, vidaus žvalgybos agentūros labai pavydžiai žiūri į uh, išorės agentūrai suteiktus e, įgaliojimus užsiimti platesnė veikla. Pavyzdžiui, Vokietijoje e, numatytas reikalavimas teikti pranešimus apie tam tikrus šnipinėjimo stebėsenos atvejus ir privalu gauti leidimą išimt, išimtims, išimtiniai veiklai. Saugumo žvalgybos agentūra gali perduoti duomenys vidaus žvalgybos agentūrai tik tai labai e, išimtinais atvejais. Taip pat galima numatyti į, į specialią papildomą užduoti priežiūros institucijai e, teikti informaciją kitoms institucijoms. E, Bendrai priežiūros institucijai turėtų būti suteikti platus ir e, visapimantis įgaliojimai užtikrinti kontrolę. Galiausiai, kalbant apie Europos parlamentą, Europos parlamentas negali primti sprendimų dėl JAV įstatymų, nei dėl Jungtinės karalystės įstatymų. E, jis gali tik tai skatinti, sekti gerosios praktikos pavyzdžiais ir e, smerkti netinkamą praktiką tačiau jis gali skatinti priežiūros institucijų tinklo e, plėtimą tarp ES agentūrų. Pavyzdžiui, toks bendradarbiavimas vyksta tarp Švedijos ir Norvegijos institucijų. Tokie tinklai naudingi, juose dalyvaujančios agentūros, jų atstovinoto susitinka, keičiasi neslapta informacija, kalbasi, kaip geriau spręsti problemas, su kuriamis susiduria. Parlamentas skirias labai nedaug lėšų šiam tikslui galėtų paskatinti tokias tendencijas. Ačiū. Šia, profesor Cameron. Dėkuoju. Profesoriau Cameronai, gal galėtų nariai dabar trumpus klausimus pateikti jums, nes laiko neturime. Gal pradėkime nuo šešėlinių pranešėjų. Uh, tai yra mūsų šešėliniai panešiai, kurie dirba šią srityje, e, atliekant mums tyrimą. Ačiū. Kalbėjote apie labai svarbu ryšį su demokratija, e, teisinės valstybės principais. Taip pat buvo paminėti ir žmogaus teisų klausimai. Aš norėčiau pateikti štai tokį klausimą. Matome dabar masinę sėkimo programas, matome, kaip apdorojama informacija, asmens duomenys, konfidenciali informacija ir nedaromas joks skirtumas galiausiai techniškai tarp skirtingų informacijos grupių. Ir kaip galima kalbėti apie konfidencialumo užtikrinimą tarp, pavyzdžiui, teisininko ir kliento ir kaip galima galvoti apie parlamentarų vidinio forumo klausimą ir kaip galima užtikrinti pasitikėjimą, konfidencialumą tarp gydytojo ir pacientų. Labai trumpai. Egzistuoja tam tikros automatizuotos sistemos, kurios atmeta tam tikrą informaciją, kuri pakliūva į srautą, bet tokioje situacijoje pirmiausiai reikia, kad būtų gerai apmokyti darbuotojai. Aš kalbėjau apie e, darbuotojus, vidinius e, susitarimus, taisyklės, darbuotojų supratimas, kas yra žmogus teisės ir panašiai. Tai labai svarbu, tačiau reikia pasakyti, kad daug e, sekimo strateginio yra susijęs su tam tikromis tendencijomis, ne su atskirais asmenimis. Kai jau perinama prie atskirų asmenų, tuomet reikia, kad vidaus pro, e, procedūros būtų labai stiprios, kad būtų galima e, leisti e, rinkti informaciją apie atskirą asmenį. Taip pat reikia labai stipriai akcentuoti priežiūros institucijos vaidmenį tokiais kiekvienu iš tokių atvejų. Uh, Tie galiu dabar pasakyti, reikia labai stiprios priežiūros ir priežiūros institucija turi e, į kiekvieną individualų, individualų <laughs> žiūrėti atskirai. teisinė valstybė ir slaptoji diplomatija e, kažkurioje vietoje pradeda nederėti e, viena su kita, kuomet saugumo tarnybos e, pradeda gauti vis daugiau prioritetinės informacijos kyla problemų teisiniai valstybei, nes net ir teisės komiteto nariams Europos parlamente dažnai yra pranešama, kad e, negalima gauti kai kurių dokumentų dėl to, kad jie yra įslaptinti, slapti. Kalbant apie tą kontrolę, tai E, ją turėtų vykdyti parlamentas kartu su ekspertais, nes vien parlamentinės kontrolės nepakanka. E, bent jau dėl to, kad parlamento nariai galbūt nebūtinai moka elgtis su konfidencialia informacija. <clears throat> Jeigu parlamento nariai neturi galimybės gauti visapusiškos informacijos be jodų dėmių dokumentuose, tai jie galėtų paprasčiausiai nešvaistyti laiko savo kontrolės darbui. Galiu pasakyti, jog sutinku e, su tuo, kad priežiūros struktūra turi susidaryti iš ekspertų, bet taip pat jie turi būti glaužiai susijusius su parlamentu, nes pastarasis užtikrina teisėtumą. Uh, E, kai paskiriama e, ekspertų grupė, reikia jais pasitikėti. Toks yra, tokia būtų išvada. Bet e, jų veiklai reikia parlamento palaiminimo, tokiu būdu bus jų veikla teisėta, kai jie nagrinės, analizuos slaptą informaciją ir parlamentas turi jais pasitikėti. Viena iš problemų priežiūros institucijų yra ta, kad ne visuomet jos gali susipažinti su visa informacija atkeliaujančia iš užsienio agentūrų, nes egzistuoja trečios šalies taisyklė žvalgybiniai informacijai, kai perduodama iš trečiųjų šalių žvalgybinė informacija, tai gaunančio institucija e, negali toliau jos niekam rodyti tos informacijos. Ir nacionalinės priežas institucijos turėtų turėti teisę matyti tokią informaciją taip pat. Tai turėtų būti aiškiai rašyta priežios struktūros įgaliojusi. įgaliojusi. E, taip informacija gali būti labai jautri, gali būti pritaikytos įvairios procedūros, kaip e, matyti ją, tačiau e, priežios institucija turėtų turėti teisę matyti visą informaciją, įskaitant gautą iš trečiųjų šalių draugiškų struktūrų. Pone Sibel. Norėčiau užduoti du klausimus. Viena iš esminių problemų, kurią čia svarstome, susijusi su didelės apimties duomenų rinkimu, kurį vykdo įmonės, e, institucijos, vyriausybės ir privatus asmenys. Šis masinis duomenų rinkimas e, kartu teigiant, kad jie renkami siekiant apsaugoti ekonominius interesus, be kita ko leidžia pradėti abejoti, kad čia kalba eina ne apie strateginį informacijos rautų stebėjimą siekiant kovoti su ginklų prekyba ir terorizmu, o labiau siekiant apginti ekonominius interesus. Kalbant apie duomenų apdarojimą ir įvertinimą iš samų, noriu paklausti, ar egzistuoja apskritai kokia nors priežiūros institucija, kuri galėtų išsiaiškinti, kokiais tikslais šie duomenys yra renkami ir jais yra naudojamasi Bet jūs kalbėjote apie įvairias institucijas ir tarnybas. Mes turime informacijos, kad e, su NSA skandalu susiję labai daug privačių įmonių, ypač tų, kurios renka ir e, vertina duomenis. Taigi taip pat reikia aiškinti, kas vyksta su šių duomenų kontrole. To begin with, yes, uh, the, the, the, uh, some countries such as the you United know... Pradžioje pasakysiu, kad tokios šalis kaip Junktinė karalystė ir JAV turi galės e, e, rinkti duomenys susijusius su šalis ekonominė gerovė. Aš e, sakiau, kad reikia tai sustabdyti, bet vis tik tai e, reikia ir šimčių, nes dėl tam tikrų ekonominių dalykų teisėta yra rinkti žvalgybinę informaciją ekonominio špionažo um, klausimai, aišku, yra labai jautrus įtarimai dėl to. Vokietijos, Švedijos priežios mechanizmai, tai yra kiti pavyzdžiai, nėra tobuli, galima juos pagerinti, sustiprinti tam tikrų uh, būdų, bet šios priežių, šių šalių priežiūros e, struktūros gali susipažinti su Vokietijos, Švedijos bent jau tendencijomis e, renkamos informacijos. Aš kalbėjau labiau apie E, nacionalinės saugumo agentūros problemą ir e, šiek tiek mažesnė, siauresnė prasme valstybinio ryšių centro. E, ponas Koelio gal norėtų pateikti klausimų? Ne, ne, ne, ne dėl šio klausimo. Jeigu jau nebėra klausimų, norėčiau padėkoti profesoriui Kameronui. Mes labai vertiname Venecijos komisijos darbą. Dėkuoju profesoriui, jūs anksčiau ir kaip komisijos atstovas pas mus lankėtės. E, bus labai malonu susipažinti nariams su jūsų pasisakymo tekstu. Pas, panalizuosime. Ką jūs sakėte, dar kartą nuoširdžiausiai jums dėkoju. Kolegos, dabar išklausysime pono Ieno Ly ir profesoriaus Eideno, Vils, Eideno Vilsoris tik tai nėra. Suprantu, kad e, iškilo problemų jisai dėl transporto problemų negalėjo pas mus atvykti. to. Um, colleagues, um, so... Kolegos. Pas mus atvyko šiandien e, Duramo universiteto teisės profesorius Jan Lys, kalbės ir savo vardu, ir Eidino Vils vardu, kadangi jisai pametė pasą, tai negalėjo pas mus atvykti. Ian e, yra labai e, rimtas specialistas prieš e, žvalgybinių paslaugų priežiūros srityje. Jisai yra paskelbęs nemažai knygų, straipsnių, uh, E, mums ypatingai mm, įdomu yra tarptautinis bendradarbiavimas, kaip tarptautinis e, žvalgybos tarnybų bendradarbiavimas kelia problemas e, priežios institucijoms. Taigi, Jena, žodis Jums dėkoju, dėkoju, kad mane pakvietėte pasisakyti Jūsų komitete. Aidenas Wills paprašė mane prisidėti. Mes kartu parengėme mūsų pasisakymą ir jisai, e, kolega, e, atsiprašo, kad negalėjo atvykti. Po įžanginių e, pareiškimų apie bendradarbiavimą tarp žvalgybos institucijų ir priežios, aš vėliau kalbėsiu apie tris sritis. Norėsiu pakalbėti apie iššūkius E, su kuriais e, susiduria kontrolės institucijos e, prižiūrėdamos žvalgybos institucijų bendradarbiavimą. Taip pat kokie yra pozityvų žingsniai bendradarbiavime ir taip pat pateiksiu rekomendacijų, kaip būtų geriau prižiūrėti tarptautinį bendradarbiavimą tarp nacionalinių žvalgybos institucijų. Keitimasis informacija, sėkimo programos, e, bendras technologijų dėgymas, plėtojimas yra susijęs su įvairiomis žvalgybinių agentūrų bendradarbiavimo formomis. E, tai yra e, tikriausiai įdomu ir dabartiniam tyrimui, kuris atliekamas jūsų komitete. Aš nekalbėsiu apie pačią žvalgybą apie tai, kaip priežios institucijos e, gali žiūrėti į bendradarbiavimo klausimus. Ir daug dėmesio skirsiu nuolatinėms priežiūros e, struktūroms, teismų vaidmenį paminėsiu. Ir taip pat e, reikia paminėti, kad vidaus kontrolė yra svarbus dalykas. Reikia pradėti nuo to, kad kovojant su tarptautinėmis terorizmo grėsmėmis, masinio naikinimo e, ginklo e, platinimu, tarptautiniu nusikalstumumu, e, žvalgybos tarnybos, žinybos bendradarbiauja tarptautiniu mastu. Ir visiškai nėra abejonių dėl to, kad tai leidžia apsaugoti atitinkamų valstybių žmonių teisės. Tačiau e, po rugsėjo 11-osios pirmiausiai pastebėjome, kad e, žvalgybų bendradarbiavimo mastas auga, didėja, plečiasi geometrinė progresija. Taip pat sparčiai vyksta technologiniai pokyčiai ir uh, galima kur kas plačiau e, prieiti prie informacijos apie, pavyzdžiui, Europos e, Sąjungos piliečius e, žvalgybų bendradarbiavimas žvalgybos ateityje yra senas reiškinys, keičiamas informacija, yra plėtojamos infrastruktūros sistemos, E, renka informaciją, geriausi pavyzdžiai, nors tai yra ne vienintelė, yra e, Junktinės karalystės JAV sąjunga e, šioje srityje yra nemažai sutarimų, kurios daryti dar penktame ir šeštame dešimtmečiuose. Naujesniais laikais komunikavimo sekimo metodai iš esmės pasikeitė. Ir pagrindinė priežastis, dėl kurios bendradarbiaujama žvalgybos srityje, yra ta pati kaip ir anksčiau. Yra e, pastebėta, kad tos institucijos žvalgybinės šalių, kurios turi bendrus e, geopolitinius e, interesus, bendradarbiauja taip pat lingvistiniai dalykai yra labai svarbus. Priežiūrai kyla problemų, nes, pavyzdžiui, vykstant e, bendrai žvalgybiniai veiklai, priskyrimo arba atsakomybės klausimas liek, e, tampa nebeaiškus. E, taip pat kartais per bendrus veiksmus apeinamos nacionalinės sistemos, kurios turėtų leisti ar, atlikti žvalgybinę veiklą ar ją prižiūrėtų. Ir Taip pat e, iš partnerių galima gauti informaciją, kuri nebūtų, kurios nebūtų galima teisėtai surinkti patiems. Ir kai kuriais atvejais e, keič, dalyjamas informacija, kartais automatiškai gaunama informacija, pavyzdžiui, informacija gaunama iš užsienio partnerių galbūt ateina tokia, kurios konkrečiai nebuvo prašyta. Dabar e, trumpai pakalbėsiu apie priežiūrą. Tetotiniu mastu apie tai buvo kalbėta, kaip minėjo profesorius Kameronas, egzistuoja įvairiausios sistemos. Mūsų tikslais galima daryti plačią takoskirą tarp to, kas bus vadinama parlamentinės priežios sistemos ir ekspertų priežios sistemos e, parlamentinė priežiūra pirmiausia vykdoma per nacionalinius parlamentinius komitetus, o ekspertų E, žinybos struktūros, e, nepriklauso e, parlamentams, nepriklauso vyriausybinėms struktūroms, jos paprasčiausiai sukūriamas tam, kad būtų prižiūrima žvalgybinė veikla. Ekspertinių struktūrų privalumas yra tas, kad dažniau jos užtikrina gilesnę priežiūrę, nes dažniausiai tie žmonės dirba visą laiką, tai yra tiesioginės pareigos, ne skirtingai nuo parlamentarų, kurie turi ir kitų uh, užduočių ir jie gali būti patikrinti, gali turėti prieigą prie informacijos mm, šiek tiek kitaip negu kad parlamentarai. Egzistuoja įvairūs priežiūros modeliai Europos šalyse ir yra tik nedaug šalių, kurios aiškiai tiesiogiai E, numato, e, kad būtų prižiūrima, reguliuojama žvalgybinių struktūrų bendradarbiavimo veikla. E, dabar pakalbėsiu apie iššūkius priežiūros tokios bendradarbiavimo veiklos. Sistemas priežiūros buvo sukurtos pirmiausia, e, kad būtų kovojamas su pažinėjimas šalies viduje, kuriuos galėtų atlikti e, žvalgybos saugumo agentūros. Po rugsėjo 11-osios, e, kadangi buvo akcentas šalies, padėtis šalies viduje, žvalgybinės struktūros pradėjo daugiau bendradarbiauti ir priežiūra nebuvo numatyta. Jeigu kalbėsime apie prieigą prie informacijos, jeigu priežiūra neturi galiojimų pamatyti visos informacijos, tai e, gali susidaryti neteisinga iš, neteisingos išvedos arba as, netgi neteisingai gali būti įsivaizduojama, kad viskas yra gerai. Jeigu e, profesorius Kemeras kalbėjo apie ribotą galimybę susipažinti su informacija, tai yra susijęs su trečiosios šalies taisykle. Dar kartą paaiškinsiu, ką tai reiškia. Bet teisinė nuoroda į trečios šalies taisyklę kuri neleidžia nacionalinėms priežiūros institucijoms atlikti priežiūros net ir vietos agentūrų, žvalgybinių agentūrų atžvilgių. Jeigu uh, priežiūros institucijai uh, šalies žvalgybos institucija teikia informaciją, uh, E, nori suteikti informaciją, ji turi pirmiausiai prašyti leidimo iš trečiosios šalies e, priežios institucijos. Kitaip galima sakyti, partnerės e, vetuoja mm, tam tikros šalies žvalgybinės agentūros galimybę teikti informaciją priežios struktūroms. Ir yra klausimas, ar e, taip turėtų trečiosios šalies e, taisyklę trukdyti priežiūrai. Kai kuriuose šalyse ES taikomas e, kitoks požiūris. Informacija, kuria keičiamas tarp žvalgybos žinybų, taip pat galima keistis su priežios struktūromis trečiosios šalies taisyklė pirmiausia yra e, skirta užtikrinti tam, kad informacija, kuria pasidalyma su tam tikros šalies e, žinybo, žvalgybos agentūra, nepaklius į dar kitos šalies e, rankas arba nepaklius tiems, kurie neturi teisę su jie susipažinti. Tačiau priežios struktūros, e, norėdamas gauti informaciją, jeigu žvalgybos agentūros turi pateikti priežios struktūrą informacijos, e, turi dažniausiai kreiptis trečio į trečią šalį dėl leidimo ir tas leidimas bus neigiamas. Jau kalbėsime apie nacionalinės priežios struktūras ir jų požiūrį e, bendradarbiavimo veiklą. Pirmiausia, žiūrima į nacionalinės agentūras vykdant priežiūrą į nacionalinės e, tarnybas, kurios užsijima e, žvalgybos veikla. Ir jums tikriausiai tai yra aktualu. Priežiūros institucijų e, prerogatyva nėra prižiūrėti partnerių veiklą jos neturi teisinių įgaliojimų ir teisinių galių tą daryti ar prašyti užsienio valstybė ar žinybų informacijos. Dar viena problema e, priežiūro stebėsino žvalgybos sistemų sudėtingumas. Kai kurios e, sėkimo sistemos yra plačios, susijusios su automatiniu informacijos kaupimu ir pašaliečiams labai sunku yra suprasti, e, kaip visą tai daroma ir priežiūros institucijoms taip pat labai sunku reguliuoti prasmingai tuos procesus. Taip pat reikia pasakyti, kad bendradarbiavimas tarp žvalgybos institucijų skirtingose šalyse yra skirtingas, kai kuriuose šalyse apie tai atvirai teisės aktuose nekalbama, kai kur yra suteiktas platus pla, suteikti platus įgaliojimai bendradarbiauti su partneriais. Yra keletas e, atvejų, kai taikomi specifiniai reikalavimai, e, pagal e, kuriuos galima imtis tam tikro bendravimo. Ir jeigu nekalba atvirai apie bendradarbiavimą, tai nereiškia, kad nebuvo suvokiama, kaip yra svarbu e, tarptautinis žvalgybos agentūrų e, bendradarbiavimas. Dabar keletas pozityvių pastebėjimų dėl priežiūros šioje srityje. Kalbu apie bendradarbiavimą tarptautinių žvalgybos agentūrų. Keitimasis asmens e, duomenimis yra viena iš sričių, į kurią reikėtų pirmiausia žiūrėti, nes jis susijusi ir su žmogaus teisėmis. Kyla nemažai dėl to susirūpinimo ir jūs galėtumėte net pasakyti, kad šis rytis yra nepaprastai svarbi. Dėl to e, keitimosi duomenimis priežiūra yra labai svarbi tarp agentūros ir jos partnerių Kitas svarbus dalykas - užtikrinti, kad, procedūr, kad būtų laikomasi procedūrų, kurios taikomas tokiam apsikeitimui duomenimis. Ir klausimai priežios būtų tokie, ar laikomasi įstatymų keičiantis informaciją ir ar atitinkama tikslui ir ar laikomasi atskaitomis reikalavimų, taip pat ar yra viskas fiksuojama dokumentuose, visi, bet koks skaitimasis informacija, ar yra pakankamai e, perspėjimo apsaugos e, nuostatų ir ar yra duota patikinimų e, iš užsienio žvalgybos agentūrų, kad informacija bus naudojama deramai. Galbūt jūs norėtumėte pažiūrėti į vieną modelį, kuris veikia čia srityje. Tai yra Norvegijos parlamentinis priežios komitetas, kuris atlieka e, Norvegijos atitinkamų tarnybų priežiūrą ir tos tarnybos e, nuolatos keičiasi esmens duomenimis, bet yra tikrinama, kam yra perduoti duomenys, ar pavyzdžiui, perduoti ir atskleisti teisėtais tikslais. Uh, ir ar proporcingai tai padaryta, e, galvojant apie žmogaus teisų perspektyvą. Ir e, priežios institucijos ne tik tai prižiūri išplau, ištekančius iš šalies duomenys, bet taip pat gali stebėti, kas daroma su atkeliaujančiais duomenimis iš kitų šalių galima, kad e, būtų prašyti, kad būtų pateikta informacija, kurią gauna iš užsienio partnerių žvalgybos agentūros. Ir vienas labai e, svarbus klausimas šio tyrimo kontekste būtų toks. E, ar, pavyzdžiui, prašoma tokios informacijos iš užsienio partnerių, kurių teisės nebūtų galėjusi surinkti vietos žvalgybos agentūra ir uh, ar laikomasi visų procedūrų. Taip pat e, galima tikrinti, kaip informacija yra gauta vertinama, kaip paskui ji saugoma ir ženklinama. Tai yra perdodama, gaunama informacija ir priežios struktūros taip pat gali labai svarbu vaidmenį suvaidinti žiedamos į tai, kaip nacionalinės žvalgybos agentūros vertina riziką prieš sudarydamos partnerystės susitarimus. Vėlgi neblogas praktiškas pavyzdys, gana plat, plati analizė, kuri atliko CCIVD, tai yra Niderlandų struktūra. 2009 metais buvo atlikta e, teminė peržiūra viso žvalgybos struktūrų tarptautinio bendradarbiavimo kontekste visų ryšių. Uh, Ir dabar e, trumpiau pakalbėsiu apie Europos Sąjungos lygmenį. E, Mūsų, aš išsakiau savo nuomonę apie tai, ką galėtų atlikti nacionalinės priežiūros struktūros e, ir kaip jos galėtų užtikrinti, kad laikomasi žmogaus teisų reikalavimų, nacionalinės priežios struktūros turi įgaliojimus ir e, tikiuosi, kad gali veikti tas problemas, kuris susijusios su prieiga prie informacijos. E, atskaitomybę galima sustiprinti, stiprinant nacionalinių priežios institucijų galės pas, nagrinėti, e, prižiūrėti tarptautinę, e, tarptautinio bendradarbiavimo aspektą. Ir e, turi priežios struktūros veikti veiksmingai. Tačiau jeigu šalis neturi ekspertų priežios struktūrų ir jeigu parlamentinės struktūros nėra labai veiksmingos, tai e, galbūt galima pasiekti Belgijos, Niderlandų, Švedijos pavyzdžių. Pavyzdžiui, kai kurti ekspertų komitetai, kurie sustiprina parlamento priežios elementą. E, kitaip tariant, reikia žiūrėti, ar pakankamai yra geros priežios struktūros ir turime galimybę tą padaryti. O dabar pasižiūrėkime į tai, ką teisės aktų leidėjai gali padaryti ir ko negali. Pirmiausia, e, įrašyti nuostatas į nacionalinę teisę apie tarptautinio bendradarbiavimo priežiūrą. Pavyzdžiui, daugelį šito nėra, įskaitant Junktinę karalystę. Bet reikia pripažinti, kad nacionalinė teisė turi ribas, kadangi negalima reglamentuoti žvalgybos partnerių veiksmų. Daugiausia, ką galima pasakyti, yra nustatyti taisyklės dėl procedūrų, pavyzdžiui, kaip e, nacionalinės agentūros e, sudaro partnerystės su užsienio žvalgybomis ir užtikrinti, kad tai būtų daroma legaliai ir atsižvelgiant į žmogaus teisų principus. Vienas žingsnis papildomas į priekį būtų kriterijų nustatymas tokiems bendradarbiavimo susitarimams ir e, procedūrų nustatymas Nemažai struktūrų yra rekomendavusios griežtesnius teisinius reikalavimus šioje srityje. Pavyzdžiui, tarptautinė e, e, nusipelniusių juristų komisija 2009 metais savo ataskaitoje e, jungtinių tautų specialusis pranešėjas apie tai pasisakė. Aš dabar nebekalbėsiu apie Venecijos komisijos pasiūlymus šioje srityje, jie taip pat yra pateikti. Kaip jau e, sakiau anksčiau, galima imtis ir kito žingsnio. Tai yra uh, atsisakyti tos minties, kad trečiosios tais, šalies taisyklė neleidžia atlikti priežiūros ir reikia, kad tas požiūris būtų plačiau įdėktas ir kad priežiūros institucijos nebūtų uh, laikomos trečiaja šalimi ir kad nebūtų reikalavima e, specialaus leidimo, kad būtų galima susipažinti su partnerės pateikta informacija. Tai yra tokia išeitinė nuostata ir tai sustiprintų, jeigu jį būtų pritaikyta, sustiprintų priežiūrą. Galiausiai žvalgybinės struktūros bendarbiauja su partnerėmis um, kitose šalyse, tai kodėl negali to paties daryti priežios struktūros. noriu pasakyti, kad galbūt nereikėtų galvoti apie bendrus tyrimus, tai e, sukeltų įvairiausių teisinių problemų, bet pavyzdžiui, galbūt galima galvoti apie te, tarpusavio pagalbą. Jeigu, e, pavyzdžiui, nagrinėjamos bendros operacijos, e, bendri veiksmai ir gal priežiūros struktūros taip pat gali bendarbiauti su atitinkamos šalies uh, priežiūros institucijai ir taip pat, kad būtų galima parengti papildomas ataskaitas, kurios e, nebūtų priskiriamos slaptoms. Dar norėčiau pritarti kolegos Kamerino e, minčiai, e, kad Europos parlamentas taip pat turi galimybių suvaidinti savo vaidmenį e, rengdamas ES lygmenių nacionalinių priežios institucijų sustikimus, kad būtų keičiamasi pažangę praktiką. Taip pat Europos parlamentas ir kitą vaidmenį galėtų suvaidinti, pavyzdžiui, skatindamas uh, uh, gerosios praktikos dėgymą, minimalius e, standartus. Apie tai kalbėjo Junktinių tautų specialus panešės ir Venecijos komisijos atstovai. Uh, Tačiau aš skeptiškai žiūriu į mintį, kad galima labai plačiai išvysti šią veiklą ir kad galvoti apie bendrą mm, priežio ES e, lygmenių, manau, kad tai keltų nepaprastai didelių problemų. Dėkuoju Jums uždėmesi. Ačiū, profesorė. Leith. Ar iš tiesų Man įdomu buvo, įdomu būtų sužinoti, ar jūs galėjote sekti pranešę mintis, tačiau tai seiškinsime išklausę klausimus ir atsakymus juos pirmasis klaus Janas Albrechtas. Ačiū ponė Ly, kad atvykote pas mus. pristatyti įvairių priežiūros mechanizmo aspektų, labai svarbu pabrėžti, kad e, būtina ne tik bendradarbiauti priežiūros institucijoms, bet tai turėtų tapti prievolę, turint omenyje, kad saugumo žvalgybos institucijos taip pat tarpusai bendrabiauja. Noriu paklausti, ar ES yra kokia nors struktūra, ar galėtume, kurią galėtume pasitelkti, kad valstybės narės galėtų bendradarbiauti keisdamosios informaciją tarp saugumo tarnybų, nacionalinio saugumo klausimais Tačiau, kuomet parlamentai paprašo kokios nors informacijos, tai tarnybos atsisako ją suteikti ir nėra pasirengusios ES mastu taikyti bendrų taisyklių ar kokiu nors uh, saugiklių. Manau, kad tokiu būdu valstybės narės nacionalinio saugumo srityje e, baiminasi, kad praras tam tikrą įgaliojimų dalį arba negalės daugiau elgtis kaip tinkamos, jeigu perduos tam tikrą įgaliojimų dalį šios srityje Europos Sąjungos lygmenį. Kitas klausimas, e, taip pat susijęs su tuo, šiek, su pirmo šiek tiek Svegiant į tai, kad e, saugumo tarnybos keičiasi informacija, tai kaip Europos nacionaliniai parlamentai gali šios procesus stebėti ir kontroliuoti, nes yra pakankamai sudėtinga kontroliuoti tuos e, keliaujančius informacijos srautus, turint omenyje, kad saugumo tarnybos viena kitą taip pat e, šnipinėja tačiau nacionaliniai parlamentai gali kontroliuoti tik tai savo šalies saugumo institucijų veiklą, vadovaudamiesi jų šalyje galiojančiomis taisyklėmis. Akivaizdu, kad nepakeitus šių taisyklių <clears throat> mūsų puikios idėjos dėl būtinybės kontroliuoti žvalgybos institucijas neduos jokių vaisių. Taigi ką reikėtų daryti, kad dabar jau situacija pasikeistų. Jūs e, atkreipite dėmesį į dvi sudėtingas problemas, nesu ES teisės ekspertas. Savo kalbos pradžioje minėjau, kad Europos parlamento vaidmens aš neižvelgiu, siekiant e, užtikrinti saugumo tarnybų veiklos priežiūrą. Turiuomenį, kad susitarimai keistis informacija yra sudaromi dvišaliais arba daugiašaliais pagrindais ir apima tam tikrą atskirų valstybių grupę arba grupės tokia yra tikrovė dėl jūsų antro klausimo. Savaime suprantama, nacionaliniai parlamentai gali kontroliuoti tik jiems e, pavaldžių tarnybų veiklą. Ir parlamentas, e, parlamentai galbūt nėra ta tinkamiausia priemonė arba nėra pasi... neturi galimybių pasitelkti tinkamų priemonių, kad galėtų rimtai kontroliuoti agentūrų veiklą, saugumo tarnybų veiklą, e, gauti iš jų reikiamą informaciją, užtikrinti atsekamumą, atlikti įvairius tyrimus parlamento komitetuose, pasikviesti pareigūnus į klausimus. Ekspertai šiuo atžvilgių, kai kurias iš visą, pavyzdžiui, Belgija, Norvegija turi daug geresnės galimybės gauti informaciją susijusią su šio bendrabiavimo veikla. Tuo tarpu parlamento nariai tokių galimybių neturiu. Ačiū dabar Kornelė Ems šešėlinė pranešėja užduos klausimą. Labai ačiū. Trys dalykai, kuriuos noriu kreipti dėmesį. Išklausiusi jūsų pateiktos informacijos ankstesnių ekspertų minčių. Man susidaro įspūdis, kad čia kiškis susitinka su ežiu ir bando vienas su kitu kovoti, su pasako motyvais vadovaujantis, galima būtų taip teikti. priežos institucijoms yra iš tiesų sudėtinga susigaudyti visose techninėse subtilybėse ir kartu veiksmingai kontroliuoti saugumo institucijas, galbūt iš tiesų saugumo institucijų visapuškai kontroliuoti neįmanoma ir aš tą suvokiu, tačiau vis tiek tą kontrolę norėčiau užtikrinti, todėl pritariu būtinybei, kad veiktų ir tam tikros ekspertų kontroliuojančios institucijos, E, kas turėtų jas sudaryti jūsų nuomonę, galbūt e, ombudsmenai, e, kitų struktūrų atstovai, domenų apsaugos pareigūnai. Kitas aspektas, kuris buvo minėtas, tai yra paskatos ar toms paskatoms jūs galėtumėte numatyti tam tikrą vaidmenį siekiant e, veiksmingiau suteikti informaciją kontroliuojančioms institucijoms, kurios e, jos pageidauja, kurios ją pageidauja gauti. Ačiū už Jūsų pastabas dėl kontrolės mechanizmo sudėtingumo, priežiūros institucijos gali pasiremti dviem dalykais. Jos gali pasitelkti e, ekspertus iš išorės, stengdamosi susiaiškinti tam tikrus techninius aspektus, taip pat informatoriai gali atlikti svarbu vaidmenį atliekant atitinkamus tyrimus, kalbant apie eks, ekspertų papildančių parlamento kontrolės funkcijas institucijų sandarą. Svarbu užtikrinti, kad tos ekspertų institucijos turėtų pakankamai teisinių ir techninių pajėgumų, pakankamai pagalbinių darbuotojų, kad galėtų šią priežos funkciją atlikti. Pavyzdžiui, tokią instituciją galėtų sudaryti e, buvę valstybės vadovai, tačiau vien jų nepakanka. E, ta ekspertų institucija privalo turėti pakankamai techninių pajėgumų, kad galėtų vykdyti priežiūros funkcijas. <clears throat> Kalbant apie Europos žvalgybos centrą. Aš e, dėja minėjau, nesu ES teisės e, ekspertas ir aš nežinau, ar būtų galima šią instituciją pasitelkti, vykdyti priežios funkcijas ir nežinau, ar ji turi atitinkamus teisinius įgaliojimus. Birgit Zipel. Aš taip pat noriu vokiškai paklausti, nesu tikra, ar teisingai supratau jūsų ankstesnės mintis, kuomet kalbėjote apie tai, kad teisėkuros institucijos kartais nelabai įsivaizduoja, kokiu mastu saugumo tarnybos ir žinybos renka duomenis. Tai jeigu aš teisingai jūsų teiginį supratau, tai neturėdamas supratimo, kokio masto e, duomenys yra renkami, tai kaip jis gali užtikrinti tų institucijų veiklos kontrolę. Tai kodėl jūs manote, kad e, yra tokia situacija, kodėl mes visuomet atsiliekame? Kitas klausimas, nežinau, ar galėsite jį atsakyti, mes čia kalbame apie slaptųjų tarnybų veiklą kurios renka duomenis užsienyje e, ir pačios, e, jų pačių veikla nėra šnipinėjama. Ar ES valstybės narėse yra kokios nors galiojančios bendros taisyklės susijusios su e, kontržvalgyba arba galbūt egzistuoja kokios nors taisyklės, kuriamis remiantis slaptosios tarnybos keičiasi duomenimis tarpusavyje. E, mane vis tiek stebina teiginiai, kad e, e, niekas nėra nustebęs dėl to, kad yra klausomasi telefoninių pokalbių vienų ar kitų viešųjų asmenų politikų, tačiau aš manau, kad tai nėra normalu ir kad reikia užtikrinti galimybę uh, kalbėtis e, konfidencialiai e, atskirų valstybių politikams ir nebūti e, pasiklausomiems. Atsakydamas į duomenų rinkimo masto klausimą, galėčiau du dalykus paminėti. Pirmasis yra neigiamo pobūdžio, kai kuriuose šalise, pavyzdžiui, Junktinės karalystės, čia manau ir kitų šalių teisės aktai buvo patvirtinti pakankamai nevienareikšmiški. Ir juos yra sudėtinga suvokti, interpretuoti ir vertinti bendrai vaizdą susijusi su duomenų rinkimo mastais taikomomis priemonėmis. Iš tiesų reikėtų vertinti pateikiamas apibrieštis labai e, apdairiai. Sėkiant suvokti tą stebėjimo mastą. Ir aš manau, kad e, čia būtų galima žvelgti tam tikrą tyčią, patvirtinant e, ir iš slaptųjų tarnybų, saugumo tarnybų pusės patvirtinant šios teisės aktus. Aš manau, kad priežiūra veikia tinkamai tuomet, kai priežiūros institucijos sugeba užsitikrinti tam tikrą pasitikėjimą iš slaptųjų tarnybų pusės ir slaptosios tarnybos nebijo suteikti joms įslaptintos konfidencialios informacijos, nesibaimindamos, kad e, ši informacija būtų paviešinta kalbant apie teisės aktus uždraužiančius rinkti duomenis. Aš manau, kad dauguma, daugumos jų paskirtis yra numatyti tam tikrus apribojimus susijusius su piliečių duomenų, asmens duomenų apsauga e, tiek Junktinėje karalystėje, Junktinės valstijose, Vokietijoje skirtingos taisyklės ir teisės aktai galioja susiję, teisės aktai susiję su asmens duomenimis ir jų rinkimu, piliečių sekimu ir stebėjimu. Dėl konfidencialių pokalbių tarp politikų, tai atvirai turiu pasakyti, kad man didesnį nerimą kelia <clears throat> masinis e, e, duomenų rinkimas, piliečių sekimas nei politikų pokalbių pasiklausimai. kuriuose valstybėse galioja aiškios taisyklės, Junktinė karalystė draudžiama klausytis parlamento narių pokalbių telefoninių, tačiau būtina priimti atitinkamus įstatymus. Aš noriu paklausti kolegų, ar turėtų jie papildomų klausimų, ar šiaip norėtų tarti žodį. Nori ponui Šiuo metu tik tai parlamento nariams, komiteto nariams galime steigti žodį, o jūs galite tik klausytis kol kas. Tai yra tokiu būdu, tokia yra vykdoma tyrimo procedūra, o ne gomės žodis. Aš e, aukštai vertinu jūsų požiūrį į tai, kaip slaptosios tarnybos veikla turėtų būti kontroliuojama, suvertinant sukauptą patirtį duomenų apsaugos rytyje. Pavyzdžiui, skiriasi valstybės narėse, tokios kaip Portugalija, veikia duomenų apsaugos komisija, į kurios veiklą yra įsitraukę tiek kvalifikuoti ekspertai, kurios skiria netgi parlamentas, teisininkai, kitų profesijų atstovai. Iš tiesų, Jie kelis kartus pateko į tokias aplinkybės, e, kuriuose e, jiems nebuvo suteikta tinkama informacija, jie protestavo, tačiau niekas po to neįvyko. E, ir reikalai pajudėjo tik tada, kai kai kurie šios ekspertų institucijos nariai susitiko su mumis ir paragino mūsų gauti tą informaciją. Tačiau mums tai yra labai sudėtinga, kadangi mes nedalyvaujame e, tose procesuose. Tiesiogiai noriu paklausti, ar yra kokios nors naudos, kuomet tose institucijose kontroliuojančiose nėra parlamento atstovų, nepaisant to, kad jose dirba aukšto lygio kvalifikuoti ekspertai. Atsakymas, aš nesiūliau, kad ekspertų institucijos e, veiktų kaip e, kitų demokratinių kontroliuojančių institucijų pakaitalas. Yra labai svarbu užtikrinti sąsajas tarp e, ekspertinių institucijų ir parlamento institucijų vykdančių atitinkamus tyrimas, e, e, nes daug yra šalių, kuriuose veikia atitinkamos parlamentinės komisijos ar komitetai atsakingi už slaptųjų tarnybų veiklos kontrolę. Ponai Vilfridai tik norėjau pasakyti, kad e, vykdant parlamentinį tyrimą tik parlamento nariams leidžiama užduoti klausimus, tokia yra procedūra ir dėja e, negaliu jums suteikti žodžio, tačiau jūs galėsite savo retorinius pastebėjimus išsakyti vėliau. Aš manau, kad iš tiesų noriu padėkoti dabar panalyt už jo mintis, už jo pranešimą, nes iš tiesų buvo mums labai naudingas pranešėjas dėkoja už kvietimą. Kolegos, mes viršėjame nustatytą posėdžio laiką. Ir galiu dabar pristatyti kitą mūsų posėdžio dalį, pasveikinti ponus e, Birfordą ir Huseiną ir pradėsime dabar diskusijas apie padėtį Junktinėje karalystėje. Taigi prašau pranešėjų atvykti pas mus e, į podiumą. Uh, Kolegos, prašau susėsti savo vietas. Okay, colleagues, um, we're going to get started on the. Um... Pradedame trečios mūsų dalies diskusijas. Kalbėsime apie Jungtinę karalystę. Manau, kad e, Jungtinėje karalystėje e, šiandien bendruomenių rūmų priežiūros komitetas e, susitinka su vyriausybinių ryšių centro vadovu, taip pat e, užsienio ir vidaus žvalgybos agentūrų vadovais. Tai tikrai, tai išties įdomus sutapimas, kad tai vyksta šiandien. Žinau, kad padėtis Junktinėje karalystėje rūpi daugeliui ir kad e, įsigilintume į ją, pasikvietėme pona David Bigford, kuris yra buvęs e, tų abiejų žvalgybos agentūrų vadovu, ir pona Hussein, kuris yra Privacy International organizacijos vykdantisis direktorius. Visų pirma, išklausysime pono Bigfordo pasisakymo. Davidai, ar jūsų pasisakymo tekstas yra padaugintas, taip jis yra dalinamas dabar. Taigi, todėl iš karto nedėlzama žodį suteikiu jums. Ačiū, noriu padėkoti už tai, kad pakvietėte mane šiandien. Man ypač džiugu tuo, kad Junktinės karalystės žvalgybos uh, agentūrų vadovus parlamentinis komitetas apklausė viešai parlamente. Aš to prašiau, reikalavau ilgą laiką, kai tik tai buvo primti teisės aktai įstatymai dėl žvalgybos agentūrų veiklos, taigi tai tikrai svarbi diena. Visuomenės nepasitenkinimas Junktinės karalystės žvalgybų tarnyboms suteiktomis plačiomis galiomis e, užsimti šnipinėjimo veikla e, dabar yra paštrėjęs labiau nei bet kada. Ir ar tai e, tik suvokiamas, e, ar, ar tos galios iš tikrųjų tokios yra, ar žmonės tik tai mano, kad jis yra, neturi reikšmės. Kitas svarbus dalykas yra tai, kad 2010 Europos žmogaus teisų komisija prie išvados, kad jungtinės karalystės įstatymai e, atitinka e, žmogaus teisų konvenciją ir tokia išvada buvo paskelbta e, byloje Kennedy prieš jungtinę karalystę. Ir čia atsakau savo paties klausimą, už, nu, kurį uždavau užduoti profesoriui Lyjų, paklausti apie šios srities teisės nuostatų uh, sudėtingumą. Byl, sprendimas Kennedy byloje yra susijęs su e, tame pačiame teisme svarsyta kita byla klas prieš Vokietiją 1978 metais, kuomet neteisminė e, slapto šnipinėjimo veiklos kontrolė, kaip aiškėjo, neprieštarauja e, žmogaus teisų konvencijai. Tačiau taip ignoruojamas visuomenės suvokimas e, dėl galių ir dėl teisų pusiausviros piliečių ir valstybės satinkiuose. E, E, tai yra, kad, sla, kad e, suteikti galiojimai slaptas stebėti piliečius e, paprastai yra būdingi ir pasireiškia tik tai policinėje valstybėje. Ir kad jie turi būti, jų mm, tokia galimybė turi būti griežtai ribojama. Visuomenė tuomet mano, kad e, susiformuoja kitokie santykiai tarp e, valdžios ir piliečių ir, ir tenka be, ir tai kelia mm, logišką klausimą, ar toks režimas yra toleruotinas ir ar tai iš vis įmanoma demokratijoje. E, panašu, kad pačios žvalgybos agentūros kontroliuoja duomenų rinkimą, taip pat e, juos ir saugo. Čia, tai vienas dalykas, kalbant, vertinant viską e, kitų lygmenių, kovos su terorizmu operacijos vykdomas ne vien tik tai žvalgybos agentūrų e, kompetencijoje. E, dalyvauja ir teisės saugos bei imigracijos agentūros ir jų niek, neprižiūri jokia teisminė institucija. Minis, vyriausybės nariai, e, kurie tai suvokia, taip pat patiria tam tikrą spaudimą. Todėl reikia priimti, jiems tenka priimti sprendimus dėl kasdienės šnipinėjimo veiklos, kiekvieno e, objekto ir taikinio atveju. Sla, slapta šnipinėjimo veikla yra tik dalis e, veiklos, kuri iš esmės yra kovos su terorizmu veikla. Kai kuriais atvejais ta informacija yra tikrai slapta ir tenka labai sunku kartais nuspręsti, kam tą informaciją galima atskleisti. Todėl toks spaudimas atsiliepia Mm, tai pusiausvirai. Taip pat tai veikia agentūros e, sprendimą kreiptis dėl vienu, pra, prašymo leidimo atlikti vienus ar kitus veiksmus. Byloje klas, byloje 78 metų. E, Byl, atvejų skaičius, dėl kurių, kuris buvo nagrinėtas, ne, nebuvo didelis, o Kennedy byloje e, buvo pasiklausoma e, telefoninių pokalbių asmens, kuris buvo, e, kuriam buvo paskaltas apkaltinamasis nuosprendis žmogžudystė. Taip pat reiktų pažymėti, kad duomenų rinkimas ir profiliavimas vyksta daug platesnių mastų, kai kalbame apie e, tarptautinio masto stebėjimo veiklą. E, teismo sprendimas klasbyloje nedviprasmiškai pareiškia, kad srityje, kur taip e, nesunku peržengti ribas konkrečiu atveju ir, ir kur žala visuomeniai kaip po tokiai būtų labai didelė, e, būtų pageidautina priežiūros priežiūrą ir kontrolę suteikti teisėjui. Teismas yra pareiškia, kad e, įstatymo viršenybė reiškia, kad e, vykdomosios valdžios institucijos kišimasis į esmens teisės turėtų būti turėtų veikti tik tai leidus teismų valdžiai ir reikėtų užtikrinti teismų kontrolę, kad būtų užtikrintas bešališkumas ir tinkama procedūra. Man atrodo, kad šiandien e, šnipinėjimo veiklos mastai ir, sus, ir dėl to kylantis spaudimas, e, taip pat būtinybė užtikrinti pusiausvyrą, dar kartą mus, mums primena, jog E, reikėtų e, pasitelkti teismų priežiūros e, alternatyvą. Pavyzdžiui, agentūra turėtų kreiptis į teisminę instituciją ir prašyti leidimo pasiklausyti telefoninių pokalbių, taip pat e, perimti duomenys siunčiamus elektroniniu būdu ir kitais būdais. Tokia procedūra ne tik tai sumažintų e, galimų konfliktų, moralinių konfliktų riziką, bet taip e, užtikrintume, kad e, būtų įvykdytos visos žmogaus teisų konvencijos nuostatos. Vyriausybių nariai sakys, kad tai yra nebūtina, nes e, žvalgybos agentūrose taip yra pakankamai prižiūrimos. Pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje parlamentų yra patikėta prižiūrėti e, žvalgybos agentūras ir šiandien toks konkretus, e, šiandien, šiandienos e, susitikimas Didžiojo Britanijoje ir yra to iliustracija. Tačiau e, teis, nepriklausomos teismų valdžios sprendimai vis dėlto yra kito ligmens veikla. Visuomeniai tikrai nesmagu. Visuomenės nariams tikrai nesmagu žinoti ir suvokti, kokio masto šnipinėjimo veikla vykdoma. E, kalbant apie jungtinės valstijas ir ten veikiančią uh, užsienio žvalgybos stebėsenos teismų sistemą, reiktų pasakyti, kad prezidentas Bušas aplenkė šią sistemą, paskelbdamas karą uh, teroristams. Tačiau iki to momento ši sistema veikė sėkmingai. Svarbu taip pat pabrėžti, kad e, jei teismų valdžia Jungtinėje karalystėje duotų leidimus pasiklausyti telefoninių pokalbių, e, Britų vyriausybės sprendimas e, pa, pa, panaudoti tuos duo, taip, tokiu būdu gautus duomenys kaip e, e, įrodymą teisme būtų visiškai neišmintingas. Norėčiau pakalbėti apie prancūzų sistemą. E, Prancūzijoje bylą nagrinėjantis teisėjas duoda leidimą vykdyti slaptas operacijas ir čia norėčiau paminėti 2005 ir 2006 metų e, žmogaus teisų teismo sprendimus. E, ministrams e, daromas situacija, kurioje atsiduria vyriausybės nariai, primdami tokį sprendimą, nesusidaro teisėjo atveju, nes atvejai nagrinėjantis teisėjas e, turi informaciją apie visą operaciją ir priima sprendimą turėdamas omenyje visą situaciją. Aš esu dirbęs Prancūzijoje ir aš tikrai galiu patikinti, kad e, tuo atveju užtikrinamas geresnis balansas. Kitas svarbus dalykas yra kad skirtingai nei Junktinėje karalystėje, tose e, šalise, kur teisėjas priima sprendimą, E, sumažėja klaidų rizika. Ir nebūtinai, ir tuomet sumažėja be pagrindo priimamų išteisinimo sprendimų skaičius. Aš nebejoju, kad e, teisėjo e, priimamas sprendimas, teismų įtraukimas užtikrintų tą reikalingą nepriklausomą, nepolitinį e, sistemos, tą sistemos stebėseną. Pirmininkas, ačiū. Dabar žodį suteiksime ponui Gus Hoseinui, kuris yra Privacy International e, pilietinės visuomenės organizacijos vadovas. Ir šios organizacijos e, parengta dokumentą, taip vadinamus 13 tarptautinių principų, nariai e, ras savo aplankose. Man garbė būti čia ir e, išklausyti ja, anksčiau užduotų klausimų noriu pabrėžti pono e, Birkfordo pranešimo mintis Junktinėje karalystėje. Mes jau septynis metus bandome pakeisti dabar nusistovėjusią tvarką. Taigi norėčiau pratesti pono Bigforto mintis. Mm nekalbėdamas apie techninius dalykus, tačiau norėčiau, kad e, žinotumėte, kad ta iniciatyva dėl e, e, tokios e, nustatytos tvarkingos kontrolės iš tiesų nepadeda tos, tą kontrolę užtikrinti, nes e, tai daugiausiai yra susiję su galiojančiais teisės aktais. Šiandien iš ryto diskutavote apie temporą masinio sekimo programą, pagal kurią renkama informacija iš prisijungus prie interneto šviesolaidžių kabelių transatlantinių praėjusią savaitę gauti informaciją apie tai, kad um, Junktinės karalystės vyriausybės uh, ryšių um, <clears throat> tarnyba um, prisijungė prie Google ir Yahoo kabelių. E, kita problema susijusi su naudojama įranga, įtaisais, e, kuomet e, tinklai, kuriuose dalyva, kuriais naudojasi, įranga, kuriais naudojasi, tam prie asmenys yra nukreipiama prieš juos pačius, prieš juos naudotojus. Kitas dalykas yra saugumo protokolo ir standartų eksploatavimas, tai kelia daugiausiai baimės, nes po to, kai buvo paskel, pakeisti įstatymai NSA ir <clears throat> GCHQ e, naudojasi įmonių internetiniais protokolais, siekdama gauti tinkamą informaciją ir tai nieko bendro neturi su teisinė kontrole ar <clears throat> tam tikromis teismo nutartimis čia reikia kalbėti apie interneto saugumo protokolų sabotavimą. Mes turime turėti tokias sistemas, kuriamis būtų galima pasitikėti tiek asmeninėme, tiek profesinėme gyvenime. Ir būtent vakar atitinkamos uh, programos e, buvo įvertintos kaip e, nepriimtinos. Mes prašinal daugiausiai susitelkėme ties e, įvykiais Junktinėje karalystėje, kreipiamės į teismą dėl vyriausybės bendradarbiavimo, prizm ir tempora programas įgyvendinat ir mes keliame labai paprastą klausimą, kokiu teisiniu pagrindu tokie veiksmai yra atliekami. Mes konsultavome su geriausiais šalies teisininkais, mėgindami suprasti, <clears throat> kokiais e, įstatymais vadovaudamas vyriausybė ir jos ryšių centras šios veiksmus vykdo. Mes uh, Taip pat gavome informacijos, kad vienas iš e, e, slaptųjų teismų, tai yra e, tyrimų įgaliojimo centras bendradabiausių vyriausybė vykdant šios nelegalius veiksmus dėl temporo programos ir ypač dėl sąsajų su verslo struktūromis, įvairius kompanijomis, kurios dalyvauja PRISM programoje. Mes kreipiamės į teismą, turiuomenyje pirmiausiai įmonės, kurios e, dalyvavo ar dalyvauja nutekinant informaciją, renkant informaciją iš transatlantinių interneto kabelių. ESBO savo veikloje daugiausiai dėmesio skiria žmogaus teisų aspektui įmonių veiklos srityje. <clears throat> Ir e, mes kreipiamės į ESBO, e, teikime informaciją apie BT, Verizon UK, Vodafone Cable, Level 3 ir Viatel įmonių veiklos, e, siekdami išsiaiškinti, kada šios įmonės gavo paklausimą iš vyriausybės ryšių centro rinkti atitinkamą informaciją ir kokiais pagrindais tas paklausimas buvo teikiamas, ar šios įmonės iš pradžių priešinosi, ar ne tokiems reikalavimams ir, <clears throat> ir ar bus e, šios įmonės traukiamas atsakomybėn dėl to, kad neteisėtai naudojasi kitų asmeniniais duomenimis, kaip Google pa, pasielgė e, paduodama į teismą Level 3 įmonę. Pažiūrėkime, kokiu duomenų sukaupėm Junktinėje karalystėje, kitose šalyse. Iš tiesų kilo klausimas, ką parlamentai žino apie slaptųjų tarnybų veiklą, nes šios tarnybos iš tiesų turi monopolį E, susijusi su žiniomis apie jų veiklą. <clears throat> Nes e, dažniausiai, kuomet atvyksta su slaptų tarnybų pareigūnai į apklausas e, parlamente, tai parlamento nariai nežino, kokius klausimus jiems reikia užduoti. Dažniausiai apsiribojama kokiais nors 20 formalių klausimų. Ir iš tiesų, kadangi parlamentas neturi uh, jokio bendrojo vaizdo, ką veikia slaptosios e, tarnybos, tai negali ir išsiaiškinti nieko ir tinkamai kontroliuoti. Pavyzdžiui, 84 e, metų atitinkamas priimtas telemo, telekomunikacijų teisės aktas Junktinėje karalystėje numato galimybę e, valstybės sekretoriui <clears throat> E, teikti tinkamus pavedimus slaptosiams tarnyboms ir neteikti apie tai jokios informacijos parlamentui. Ir e, ponas Bigfordas e, nes taip pat minėjo apie 2012 metų ryšių duomenų įstatymą, kuris buvo patvirtintas. Tas įstatymas buvo priimtas dėl to, kad e, būtų užkirstas kelias rinkti metaduomenis. E, tiksliau, kad būtų galima pradėti rinkti metaduomenis, neinformavus apie tai jokių parlamento struktūrų. Taigi, tokiu atveju e, yra suteikiamas visiškas aklas pasitikėjimas tomis, toms slaptosioms tarnyboms, neprašant uh, jokios atsakomybės už savo veiksmus. Taigi, mes turime savęs parlamentai apskritai gali suvokti sekimo vykdomo mastą ir gali suprasti, kokius klausimus atitinkamų trimų pareigūnams reikia užduoti. Todėl galbūt nieko nestebina, kad Junktinėje karalystėje ir Junktinėse valstijose slaptųjų tarnybų priežiūros institucijoms dažniausiai vadovauja su slaptosiomis tarnybomis susiję asmenys arba buvę, buvę jų darbuotojai, nes jie vieninteliai gali užduoti tinkamus klausimus. Tai pavyzdžiui, praėjusią savaitę, kuomet Junktinės karalystės parlamente buvo pateikta nauja informacija apie slaptųjų tarnybų veiklą, tai išaiškėjo, kad prieš prasidedant Snaudeno skandalui ir prieš jam pateikus informaciją e, parlamento tyrimo komisija negalėjo įsivaizduoti, kad e, Microsoft ar Google turimais duomenimis e, slaptosios tarnybos gali naudotis ir tik tai Snaudenui paskelbus atinkamą informaciją parlamentarai sužinojo, kad ryšių centras, jo pareigūnai gali turėti prieigą prie atitinkamų duomenų. Taip pat <clears throat> reikia paminėti, kad per praėjusius dviejus metus parlamento lygmenių tempora programa visiškai nebuvo svarstoma. Ir netgi vyriausybės lygmenių tempora programa nebuvo diskutuojama Junktinėje karalystėje. Uh, ryšių duomenų įstatymas, kuris anksčiau buvo minėtas, yra geriausias pavyzdys to, kaip e, parlamento narius galima apeiti. 2008 parlamentas pateikė ryšių e, duomenų statymo e, projektą pagal jį būtų renkami visų interneto naudotojų duomenys ir saugomi vienoje saugykloje ir e, įstatymas nebuvo patvirtintas, e, tačiau 2012 jis vis tiek buvo e, patvirtintas ir apeinant parlamentą, kuomet buvo <clears throat> ir buvo įteisintas centralizuotas duomenų rinkimas, tačiau nuo 2008 iki 2012 tie duomenys vis tiek buvo renkami ir saugomi. Norėčiau apibendrindamas pasakyti, kad e, taip pat kaip ir ponas Bigfordas, mums reikia patvirtinti pirmiausiai tam tikrus saugiklius, jų naudojimą, tačiau turime užtikrinti ir teisinės valstybės principų laikymasi, nes <clears throat> saugumo slaptųjų tarnybų veiklą būtina tinkamai e, kontroliuoti. Dabartinės kontrolės modelis nepasiteisino, todėl mums būtina peržiūrėti dabar galiojančius priežiūros ir kontrolės įstatymus, būtina e, pagalvoti iš naujo, kokius principus taikyti, atsižvelgiant į dabartinės aplinkybės. Plėtinės visuomenės ekspertų organizacijos pasaulyje per pastarosius metus daug diskutavo apie tai, kokius principus reikėtų pasitelkti siekiant suderinti ryšių e, stebėjimo veiksmus su žmogaus teisėmis per pastarosius mėnesius. Taip pat net ir Švedijos užsienio ministras paragino surinkti naujas diskusijas dėl <clears throat> E, ryšių ir informacijos sėkimo principų. Mes siūlome pasirinkti tokį nuosaikų modelį, kurio būtų užkirtamas kelias diskriminavimui, tačiau tam reikia patvirtinti naujus geresnius nacionalinio saugumo arba ekonominės gerovės apibrėžimus. Priežiūra yra būtina, stebėsena yra būtina, tačiau e, kišimasis į e, asmeninę erdvę, asmeninių duomenų naudojimas turi būti vykdomas proporcingai. Mes privalome užtikrinti skaidrumą, ypač e, pateikiant atitinkamą informaciją asmenims, kurių duomenys yra renkami tam, kad viskas nebūtų vykdoma ar stumiama per galinės duris. Visi šie principai, jeigu mes juos įtvirtinsime, gražins mus į teisinės valstybės kelią. Ir tik susitarę dėl šių principų mes E, galėsime toliau diskutuoti apie slaptų tarnybų veiklos priežiūrą ir kontrolę, nes kontroliuoti slaptų tarnybų veiklą galima tik iš naujo įtvirtinus teisinės valstybės principus, nes e, priešingų atveju e, tų slaptų tarnybų veiklą turės kontroliuoti jų pačių atstovai. Ačiū Gusai, dabar klausimai. Pirmieji šešėliniai pranešiai, kaip suprantu, Ponas e, Koelio kolegos vos vardu pateiks klausimą. Dėkui. Klodai. Buvo įdomu išklausyti pono Bigfordo. Jis kalbėjo apie teismų. Apie teismų priežiūrą. Mano šalyje e, vyriausybės narys negali suteikti leidimo e, perimti informaciją, kaip žinome, Junktinė karalystėje net keli kabineto nariai tą gali padaryti. Jūs sakėte, kad nepakanka teismų priežiūros post factum priežiūrai, nes veiksmai ir po to vyksta, o kiek aš žinau, tik nedidelė veiksmų dalis patenka po priežiūrą, kadangi atsitiktinė atranka daroma veiksmų ir iš didelio um, skaičiaus, didelio duomenų kiekio yra atrenkama tik tai labai nedideli keli pavyzdžiai ir problema yra nepriežiūra, bet įstatymo viršinybė. Tačiau gera e, priežiūra yra labai svarbu užtikrinti, kad būtų laikomas įstatymo. Taigi norėčiau abiejų e, e, pakalbėti apie priežiūrą, pavyzdžiui, papildomą priežiūrą. Kai kalbame apie realią parlamento priežiūrą, kaip galime apie tai kalbėti, jeigu e, pavyzdžiui, ir apie kitą priežiūros komitetą, jeigu neskiria ministras pirmininkas priežiūros komiteto narius. Lankiausi Britanijoje ir žinau, kad iš kitos partijos narys buvo nominuotas ir ministras pirmininkas paskiria tą narį. Taigi, ar galima kalbėti apie deramą parlamento priežiūrą? Jeigu kalbėsime apie teismų priežiūrą, kiek žinau, Junktinė karalystėje turi teisę analizuoti veiksmus pos fakto, bet jos teisėjus skiria vyriausybė. Taigi ar galime kalbėti apie deramą priežiūrą abiejais atvejais? Dėkui už klausimą. Tai žmonės yra e, komitetų, pirmi, ne komitetų pirmininkai, bet nariai. Nesivadina prezidentais, bet pirmininkais komitetų. Tai yra Britanijos ypatybė. Dėkuoju. Įdomus klausimai ypač iš Prancūzijos, jeigu galima tai pasakyti. Nes sistema yra tokia, kad teisėjas tyrėjas dirba labai gerai, bet priežiūros sistema gal netaip gerai, kaip Junktinė karalystėje. Man atrodo svarbu pasakyti kad Europos konvencija ir e, žmogaus teisų teismas yra nusprendęs prieš daugybę metų, kad žvalgybinės informacijos rinkimas yra nepaprastai sudėtingas dalykas. E, tam, kad būtų reglamentuojama griežtai ši veikla, jeigu norima griežtai reglamentuoti šią veiklą, tai gali būti pakengta e, tokiai veiklai. Toks yra paprastas paaiškinimas. Europos teismas pasakė, kad jeigu yra teisės aktai ir jeigu e, priimti sprendimai dėl to, kad tam tikri veiksmai būtini buvo ir kad jie yra proporcingi ir kad yra pakankama priežia užtikrinta, tai to pakanka, kad žvalgybos agentūros galėtų veikti laisvai, kaip kad jos turi veikti tam, kad apsaugotų visuomenę bet e, esant pakankamai priežiūrį. Taigi, jos neturėtų imti piknaudžiauti, jeigu būtų tokia priežiūra. Sutinku su jumis visiškai. Parlamento priežiūra nėra veiksminga, nes ji už viso to žaidimo. Taip pat ir e, teismų priežiūra neveikia veiksmingai, nes viskas vyksta po fakto, praėjus net labai daug laiko. Ir galima kalbėti tik tai apie selektyvę priežiūrą. Jeigu norime deramos priežiūros, tada reikia, kad būtų teisėjas, kuris e, žiūrėtų, ar užtikrinama pusiausvė tarp teisių ir tam tikrų procedūrų teisėtumo. E, Ir e, tas teisėjas ar teisėja užtikrina tą pusiausvyrą ir tai nepaprastai svarbu. Jeigu bus užtikrinta tokia priežiūra, tada piknaudžiavimo pavojus bus labai smarkiai sumažintas. Ir tai reiškia, kad tolesnės priežiūros tiek daug nereikės. Aš suprantu, kad parlamento nariai, išrinkti parlamento narių gali atlikti uh, E, priežiūra ir teismų nariai, kurie yra taip pat paskirti parlamento, o ne e, ministro pirmininko. Tokiu būdu galima sumažinti riziką. Aišku, tai nėra panacėja, bet mes turime siekti iki minimumo sumažinti piknaudžiavimo pavojų. Ir tokiu būdu galime pasitelti Prancūzijos sistemą kuria labai nepriklausoma papildoma priežios sistema ir leidžia e, žvalgybos agentūroms dirbti savo darbą ir mus e, apsaugoti ir sumažinti piknaudžiavimo pavojų. Trumpai. E, padėtis jų nekaralystė yra dar prastesnė, negu jūs sakėte. Dabartinis mūsų komiteto pirmininkas yra buvęs ministras, kuris buvo atsakingas už šią veiklą praeitie. Bet šiais metais yra pakeistas įstatymas ir žvalgybos agentūros įgavo papildomų galių. E, jos teigia, kad yra nepakankamos, bet yra gana plačios. Ir e, tai leidžia vykdomai valdžiai komitetui nepateikti e, informacijos, tai kaip galima vykdyti tokiu atveju priežiūrą kitas komisijų požiūris ir teisėjai. E, tai yra ne nuolat dirbantis teisėjai, bet specialiai paskirti tam tikriems atvejams teisėjai. Ir vis tik tai trūksta labai darbuotojų. Kiekvienais metais gauna maždaug pusę milijono prašymų dėl ryšių ir veikia tik nedidelis biuras, kuris atsako už teisėtumo patikrinimą darbuotojų trūksta ir neįmanoma atlikti deramai savo darbo. Bet sprendžiant parlamentinės kontrolės klausimą ir kalbant apie tai, kodėl viskas taip blogai Junktinėje karalystėje, galima pasakyti, kad e, anksčiau viskas buvo kitai. Anksčiau buvo žinoma apie slaptas e, sėkimo programas, bet nieko nebuvo daroma arba kartais net jos ginamos iki šiol. E, ir kartais nebuvo žinoma apie tai, bet vis tiek buvo ginamos. Aš norėjau tik tai praplėsti pono Koelio klausimą. Ypač, e, Davidai, jums skiriu jį politikų ir orderių leidimų klausimas. Jeigu kažkas e, anksčiau buvo direktorius MI5 ar 6, kyla sudėtinga situacija, taigi noriu jūsų paklausti. Aš įsivaizduoju, kad daugelis politikų iš bet kokios partijos nejaukiai jaučia, kai politikai E, išduoda orderį e, vidaus reikalų ministrai arba sekretoriai, jungtinė karalystėje buvo tokioje padėtyje. Ir sistema per daug metų nebuvo reformuota, ji yra anachronistinė ir nežiūrint to, ką jūs sakėte apie saugumą. E, ir atvirumą apie tą argumentą. Jūs e, kalbėjote apie Prancūzijos atvirą sistemą, kuriai vadovauja teisėjas. Taigi mano klausimas būtų jums toks. E, Mes bandome dabar mm, suformuoti rekomendacijas dėl priežius. Taigi klausimas dėl teisinės e, sistemos, dėl e, teisės aktų egzistuojančių. Mes matome, kad e, veikia inercija, nes mes neturime, pavyzdžiui, Junktinė karalystėje tokio teisėjo, kuris užsimtų šiais klausimais ir niekas dabar ne, niekas ne, negalvo, kaip spręsti tą klausimą, dabar matome, kad tikrai yra daug problemų. Profesorius Cameronas sakė, kad Vokietijos ir Švedijos sistemos yra mažesnės. E, mažesnės žvalgybos tarnybos dirba, bet yra kur kas nuseklesnė e, priežios sistema ir yra nemažai tikriausiai dokumentų pateik, pateikti dokumentai. E, šioje srityje ir tai galima pamatyti. Noriu paklausti, ar yra struktūrinė problema, gal e, yra ir politinė problema, nes jūs esate e, teisės reikalų direktorius buvęs. Ir dabar e, vargu ar kas nors nori. Mm, aukoti save ir siekti, ką nors keisti. Egzistuoja labai daug politinių pavojų. Nes kalbam apie žvalgybos e, tarnybas ir e, įvairias, e, įvairius pavojus. Pirmiausiai norėčiau pasakyti, kad agentūrų vientisumas ir ministro atsidavimo klausimas nekvestionuojamas. Aš su jais dirbau daugybę metų ir mačiau viską anomalija susijusi su žvalgybos pareigūnais yra tokia, kad galvojama, kad jie turi apgaudinėti žmonės ir jiems meluoja. Jeigu bus atsiskaitoma sąžiningai, tai vis tik tai visuomenė liks neapsaugota jie yra labai, turi būti labai atsidavę ir tai yra didžiausias reikalavimas priimant žmonės į darbą. Kitas dalykas - ministrai ar teismai. Iš savo patirties galiu pasakyti, kad dėl Lijanda atvejo ir šiandieną beveik nebuvo paminėtas tas atvejs ta byla. Dėl tos bylos mes išsamis ne žiūrėsime šį klausimą, jeigu ne atsigręšime Europos žmogus teisų komisiją, teismą, konvenciją ir pasižiūrėsime į e, tai, kas buvo pasakyta. Liendos atveju buvo viskas aišku, nes žvalgyba veikia tokia nelabai ne, ne griežtai apibrieštoje sistemoje aplinkoje, kur e, svarbiausia yra laikytis proporcingumo principo. E, E, Kai pradėta kalbėti apie elektroninę, e, elektroninį sėkimą, visi tarsi labai nustebo, nes per pastarosius metus taip išsiplėtė sėkimo mastas ir parlamentų nariai visur e, esant klausimų valandai bandoma kelti klausimą apie tai. Bet tai nėra susijęs su problemos vengimu. Problema yra suprasti, kaip viskas vyksta. Jungtinė karalystėje mes suprantame, kad jeigu turėsime 13 principų ir e, tuos reglamentus, apie kuriuos kalbė, kalbėjo profesorius Cameronas, tai jūs užgneušite agentūras ir nei jūsų, nei mūsų nieks nebeapsaugos. Todėl reikia e, daugiau e, tvirtesnės priežios, kuri pagrįsta tam tikrais e, staigiais veiksmais. Prancūziškajame modelyje veikia teisėjai ir tokiu atveju turima daugiausiai geriausias galimybės įvertinti, ar tam tinkri veiksmai yra proporcingi, tie veiksmai, kurie susijęs su asmenų privačių gyvenimų. Profesorius Susainas labai, mano nuomonė, teisingai e, kalbėjo apie tai, kas vyksta Britanijos e, parlamente. Jisai atliko tam tikrą tyrimą ir jeigu e, jisai pralaimės ar iš dalies pralaimės bylą, tai jisai kreipsis į žmogaus teisų teismą. Ir aš nežinau, pasi, bus pasižiūrėta teisme į bylos kategoriją ir bus pasakyta laikai pasikeiti, vykdomoji valdžia nebeišdavinėja leidimų vykdyti žvalgybinę veiklą ir daugiau nebereikia, kad parlamentai prižiūrėtų tą veiklą, reikia mums teismų. Nežinau, kaip bus iki galo, bet aš turiu įtarimą, kad bus pritarta Prancūzijos sistemai. Toliau yra Janas Albrechtas. Ačiū. Noriu padėkoti už tai, kad atėjote į mūsų posėdį. Mums reikia jūsų sukauptos patirties ir patyrimo. Ir noriu pasidžiaugti tuo, kad dabar Britanijos parlamente taip pat posėdžiauja tyriamasis komitetas Tikiuosi, kad tai, mm, nau, tai, tai, tai taps naujų posūkių nacionalinių parlamentų darbe. Aš noriu aiškiai pasakyti, kad mano akimis žiūrint, mums čia taip pat tenka labai svarbi užduotis, nes kalbame apie, jei kalbame apie tai, kas vyksta, kuo užsijima Britų žvalgybos tarnybos ir jei prieiname išvados, kad, kad ta veikla neprieštarauja e, galiuojantiems principams, kalbėjome apie, apie žmogaus teisų teismą, pagrindinių teisų hartijos įgyvendinimas e, Junktinė karalystė yra privalomas ir mes, Europos parlamentas, galime dirbti šioje srityje ir džiaugiuosi, kad esate čia ir mes turime galimybę su jumis draugė svarstyti visus šiuos klausimus. Todėl noriu visų pirma užduoti jums klausimą apie repa aktą, įstatymą, teisinį pagrindą, e, pavyzdžiui, 8 skyriaus nuostatas, tai yra pagrindas vykdyti tempūrą programą. Toliau e, orderio išdavimas, taip pat pagal aštuntą skyrių, pagal jungtinės karalystės e, įstatymus, iš, išduodant orderį reikia nurodyti arba asmenį, arba konkre, konkrečią vietą, kuriai tas orderis yra išduodamas. Ar galima a, orderį išduoti po vandeniniams, e, po, po vandenį nutiestiems interneto tekimo kabeliams? Tai man kelia bejonių. Taip pat norėčiau e, paklausti, ar išduodant tokį orderį Jungtinės karalystės e, Mm, ministras privalėtų pateikti pažymą ir ar jūsų nuomonė tokia įdiegus, jeigu yra su tokia orderių sistema, orderių žymą pagal tokią tvarką sistema, būtų įmanoma, būtų erdvės tempūra programos atsiradimui. Ir ar jeigu kalbame apie e, informacijos ir duomenų už šalies ribų ir šalies viduje e, analizę ir kaip būtų su tais orderiais, jeigu jie būtų išduodami dėl klausimų susijusių su šalies saugumu ir kitais atvejais, kai tai yra išorės informacija su ES saugumu. Davidai. Tempūra ir Rypa programos. E, tyrimą atliekantis e, teismas išduotų orderį ir žmogaus teisų teismas taip pat paskelbtų savo sprendimą. Tai tiek galėčiau atsakyti, atsakinėdamas į tą klausimą. Dėl valstybės sekretoriaus pažymos, dėl pagal RIPA programą kai kuriais atvejais e, net valstybės sekretorius turi išduoti pažymą. Kitais atvejais policija policijos pajėgos ir teisėjai saugos e, institucijos gali priimti sprendimus savo nuožiūrą ir nuspręsti, ar galima vykdyti slaptą šnipinėjimo veiklą ar ne. Jūs pristatėte atvejį susijusi su galiomis atlikti tyrimą. Būtent tokius klausimus kėlėme nagrinėdami ir REPA programą. Įdomu yra tai, kad žvalgybinių duomenų ir saugumo komitetas, rengdamas atsaką e, dėl PRISM, PRISM programos ir Tempora programos, jie nagrinėjo teisinio pagrindo klausimą ir bandė išsiaiškinti, kaip e, orderiai pagal RIPA programą ir jų uždavimas galėtų būti suderin, suderinamas su žmogaus teisės reglamentuojančiais įstatymais. Tačiau viskas, nagrinėjant tą situaciją principų lygmenių, veda e, prašti kokio klausimo. Ar valstybė gali šnipinėti konkretų asmenį? E, ir ar galim šnipinėti šalies piliečius ir nepiliečius? Taip pat ekonominių interesų bendruomenės. Aš nemanau, kad atsakymas čia galėtų būti taip. Ir repa, kalbant apie repa programą, mums svarbiausia, kad būtų tas, tas skirtumas išliktų. Kornelija Ernst. Ačiū. Tas skirtumas tarp amerikiečių, ne amerikiečių, mums tapo akivaizdus lankantis Vašingtone. Dėkoju už jūsų atvirai išsakytas mintis, jas labai aukštai vertinu, nepaisant to, kad tokia niūrė diena kaip šiandien, jos neprisideda prie mūsų optimizmo skatinimo. Jūs uh, ieškojote šitų šnipinėjimo skandalų kontekste kažkokio teisinio pagrindo ir jo neradote, tuomet teigiate, kad įstatymai nėra pakankamai konkretus. <clears throat> Taip pat minėjote, kad parlamento narius galima apeiti arba netgi apgauti, aš taip pavadinčiau. Po to tvirtinote, kad reikia praktiškai atkurti teisinę valstybę ir stiprinti teisinės valstybės principų laikymasi. Taigi, nuo ko reikėtų pradėti jūsų nuomonę ir ką pirmiausiai reikėtų padaryti, kad atkurtume, taip kaip jūs suformulavote, teisinę valstybę, kokie turėtų būti pirmieji išeities taškai. Taip pat norėčiau pakalbėti apie tuos bejėgius piliečius, kuriuo atžvilgiu dabar taikomos atitinkamos sekimo, stebėjimo priemonės, kaip turėtume tuos piliečius apsaugoti. Nes visos jūsų mintis, kurios buvo išsakytos, iš tiesų nenuteikia labai optimistiškai, rengiant e, rekomendacijas piliečiams. Kaip žinote, Vokietijoje e, veikia taip pat atitinkama tyrimo komisija, kurios e, diskusijoje paaiškėjo, kad e, Vokietijos e, išorės saugumo tarnyba netinkamai sugebėjo įvertinti kylančias grėsmės ir nevykdė tų organizacijų ar asmenų stebėjimo nestebėjo tų organizacijų, kad iš tiesų reikėjo stebėti, kontroliuoti. Aš manau, kad e, čia vien pasitelkus teismo sankcijas ir orderius mes e, visų problemų tikrai neįspręsim. Ačiū Kornelija. Pirmą siūlau atsakyti Davidui, o paskui žodį suteiksim gas. Ačiū. Mm, Vargiai galiu patikti dar papildomų rekomendacijų dėl to, kur eiti ateityje. Kalbant apie riziką, tai e, jai vertinti padeda e, žvalgybos agentūrų teikiamos saugumo analizės. O kokie tolesni veiksmai turėtų būti. Aš siūlyčiau, kad atvejį nagrinėjantis teisėjas e, turėtų turėti galimybę nuspręsti, kokiu veiksmu imtis. Ir teisėjas užtikrintų, kad būtų subalansuotos valstybės ir piliečio teisės ir kad mm, pasitelkiami metodai būtų teisėti ir taip pat priimti sprendimą dėl, dėl kitų aspektų. Reikia išsamaus e, šnipinėjimo veiklos įstatymo, nes dabar daugelie šalių galioja e, sistema, kuriuose vyriausybei suteiktos galios, kurių jį pageidauja. E, Junktinėje karalystėje, pavyzdžiui, vyriausybė gali e, perimti duomenys siunčiamus internetu. Taip pat yra galimybė kitose valstybėse duomenys saugoti, nes vyriausybė to pageidavo. Mes norime, kad atsirastų visapimantis, visapusiškas teisinis režimas reikia uždrausti masinį stebėjimą, masinį asmenų šnipinėjimą, nes tai, man atrodo, visiškai nesiderinama su žmogaus teisėmis. Taip pat e, saugumo standartų peržengimas, saugumo protokolų pažeidinėjimas, e, žvalgybos tarnybos tai daro. Jos nuolatos pažeidžia saugumo protokolus, kuriuos mes privalome pasirašyti ir kurių privalome paisti tam, kad galėtume tvarkyti savo reikalus. Aš e, vis dėlto esu optimistas. Ir jei vyriausybinis ryšių centras Junktinėje karalystėje tą galėjo kažkada daryti, tuo metu, pavyzdžiui, ryšio bendravimo priemonė buvo telegrafas. Dabar žmonės naudojasi internetu. Bendravimas vyksta visame pasaulyje. Todėl žmonės turi turėti galimybę saugiai e, bendrauti. Būtent todėl e, įmonės užtikrinančios interneto e, ryšio galimybė yra labai svarbios, taip pat inžinieriai, kurie, užtikrina, kurie atlieka visus susijusius darbus, yra svarbus. Labai trumpai. Manau, kad reikėtų nepamiršti štai ko. Kita pusė - teroristai, organizuoto nusika, nusikalstamumo pasaulio atstovai turi galimybę naudotis rafinačiausiomis bendravimo priemonėmis ir pasitelkė pačias rafinačiausias priemonės, kaip įsilaužti į, į, į svetainės, kur saugomos didžiausios valstybės paslaptis. Todėl turime suvokti tą realybę ir taip pat suvokti, kad mums būtina išplėtoti e, žvalgybinę veiklą, kad būtų galima kovoti su tokia veikla, nes kitaip e, mums iškiltų didelis pavojus. Ana Gomes, žodis jums. Ačiū. Ponas Hosein kalbėjo apie tai, kaip užtikrinti geresnę priežiūrą ir kontrolę. Manau, kad turime kalbėti apie įstatymo viršenybę ir suvokti, kad tai susijęs su demokratija. Juk galima, galima pavyzdžiui, įsivaizduoti, kad pasitel, kad, kad kalbame apie situaciją, kai galima įvykdyti valstybės perversmą, jeigu nebus užtikrinta demokratija ir jos funkcionavimas, pradedant nuo jungtinių valstijų. Praėjusią savaitę, kai lankėmės toje šalyje, uždaviau klausimą kongresmenui, žvalgybos komiteto pirmininkui. Jei prezidentas nežinojo, kas tuomet žinojo, kas buvo informuotas apie tai, ar komitetas, komiteto nariai žinojo, jis neatsakė į mano klausimą ir aš nežinau, ar jis žinojo, ar jis turėjo tą informaciją, ar ne. Tai reiškia, kad didysis brolis yra niekieno nekontroliuojamas. Ir mes kalbėjome apie, apie tai su savo pašnekovais. Ka, kas toliau? Ar nacionalinė saugumo agentūra šnipinėje ir prezidentą? O klausimas, Ana? Britanijos atveju. Ir ponė Bigfordai, jūs minėjote, kad prezidentas Bušas apėjo vieną jungtinių valstijų uh, institucijų ir, ir kad tai, tas faktas būtent ją susilpnino. Ar dėl to kas nors buvo suimtas, kam nors buvo pritaikytos sankcijos dėl to, kad prezidentas apėjo e, tuos teismus. Ar kas nors tapo tų manipulacijų aukomis. O kaip įvertintume bendradarbiavimą su Didžiaja Britanija, ar jūs manote, kad tuo metu irgi vyko, buvo bendradarbiavimas su Didžiaja Britanija tuo klausimu? E, ir atrodo, kad bent bendradarbiavimas su jungtinėmis valstybėmis reiškia, kad bendarbiavimas su sistema, kuri yra visiškai nekontroliuojama. Perinu prie Didžiosios Britanijos sistemos. Ar galime daryti prielaidą, jog jei būtų prieita išvados, kad Belgakomas, Belgijos telekomunikacijų įmonė, į kurią įsilaužė e, vyriausybinių ryšių centras Ar reikia daryti prielaidą, kad tai buvo padaryta e, Britų vyriausybės ministrui davus leidimą? Taip pat, ar tai reiškia, kad Britų ambasada Berlyne, turėdama tam tikrą įrangą ant, spa, ant ambasados ant ambasados stogo ir turėdama galimybę užsimti šnipinėjimo veiklą šnipinėje kitus? Ar Didžiojoje Britanijoje kažkas e, viešai deklaruoja, kad prisima atsakomybę, kaip jungtinėse valstijose ar ne. O kalbant apie bendradarbiavimą su kitomis agentūromis Europoje, iš kitų šalių, ša, šalise egzistuoja skirtingos sistemos. Karlos Koelio kalbėjo apie mūsų šalį ir kalbėjo apie tai, kad, kad e, yra galimybių sistema piknaudžiauti. Kokia yra jūsų patirtis? Ar jūsų manimų, kai kalbame apie šią veiklą ir tarptautinį bendradarbiavimą, ne tik su jungtinėmis valstijomis, su kitomis e, Europos šalių agentūromis, su, su tarnybomis iš kitų šalių, ne Europoje. Kokios galimybės egzistuoja užtikrinti kad, kad būtų paisoma įstatymo viršenybės principų. E, brazilų žurnalistas, ir, kuris yra Guardian žurnalisto partneris. Ar, ar reikia daryti prielaidą, kad Britų ir Brazilų e, žvalgybos tarnybos bendradarbiavo? Kas įvykdė Kas davė leidimą įvykdyti areštą? Ministras, policija, žvalgybos tarnybos vadovas, teisėjas? Ar jūs norite abu pabandyti atsakyti į šiuos klausimus? Tai paskutinis klausimas. Ar jūs norite perėti prie galutinių išvadų? Ar norite apsiriboti baigiamosiomis išvadomis ir baigti mūsų posėdį? Ačiū, Ana. Aš negaliu atsakyti nei vieną iš tų klausimų, nes aš nežinau, aš negaliu žinoti faktų. E, visų pirma, dėl e, prezidento Bušo e, veiksmų sen, amerikiečių parlamentui teko priimti e, sprendimus post factum, kad prezidento veiksmai būtų pateisinti. Vertinant visą šią situaciją, informacijos rinkimo mastai išsiplėtė ir išaugo po to, kai išaugo grėsmės kuomet užpol, išpolius įvykdė asmenys, kuriuos stebėjo žvalgybos ir saugumo agentūros. Buvo suvokta, kad reikia užtikrinti geresnę kokybiškesnę kontrolę, e, stebint ir kontroliuojant, kaip e, yra renkami ir saugomi duomenys. Apibendrinamas, noriu pasakyti, kad nemanau, jog priežiūra pati savaime išspręs problemą. Nes dabar jau per vėlu. Aš taip pat nemanau, kad e, visai lė naujų reglamentų išspręstų šį klausimą. Jei atsiras e, krūva naujų taisyklių, kurios e, apribotų žvalgybos agentūrų darbą, niekam nepadėtų. Mes turime e, sugrįžti prie pamatinių principų - proporcingumo, būtinybės bei nuostatų teisės, nuostatų iškumo. po to taip pat į, į, ta sistema turi apimti ir teisminės priežiūros elementą ir užtikrinti, kad e, egzistuotų nepriklausoma parlamento vykdoma priežiūra. Ir tokioje aplinkoje žvalgybos agentūros galės veikti ir apsaugoti mus ir taip pat e, tai užtikrintų mm, apsaugą nuo piknaudžiavimo sistema. Atsakydamas į jūsų klausimus, galiu pasakyti, kad nežinau. Nežinau, kaip priversti vyriausybę atsiskaityti dėl to, kad ji įsibrovė į kitos šalies domenų sistemą. Egzistavo SWIFT e, susitarimas ir mes žinome, kad daugybė šalių pat, skundėsi, patikė skundus dėl to. E, ta situacija e, konstatuojama daugelie vakarų šalių. Tai yra laukiniai vakarai ir vyriausybės elgėsi taip, tarsi jos būtų laukiniuose vakaruose. E, atrodo, kad vadovaujamasi principu veik greitai ir viską sulaužyk. Būtent taip veikia operatyvinės agentūros. Ir parlamentas ar kongresas tiesiog bus priverstas e, legalizuoti tavo veiksmus. Kas e, prisėmė atsakomybę jungtinėse valstijose už tai, kad e, kažkas nebuvo padaryta. Tuo atveju buvo priimtas pakeitimas e, e, dėl tos teismų sistemos. Asmenys turėtų turėti galimybę pareikalauti atsakomybės. Turi būti galimybė priversti tas įmonės atsis... prisimti atsakomybę už tai, ką, už tai kas padaryta tai SWIFT atveju e, buvo paprašyta perduoti duomenis. Visos šios tendencijos ir kalbant apie vyriausybių ir įmonių santykius. E, vyriausybės, vyriausybė sako įmonėms, e, bendradarbiaukite su mumis Bet, o jeigu jūs atsisakysite bendradarbiauti, vis tiek mes pasieksime savo. Mes vis tiek gausime tuos duomenis. Kaip e, pagal prizmės programą e, buvo įsilaužta į Google duomenų serverius. Bet tai vyksta visur. Ačiū. Užbaigdamas mūsų posėdį ir prisimindamas e, žvalgybos, Europos žvalgybos centro vadovo mums sutikta informacija. Mes kalbėjome su buvusiu e, Didžiosios Britanijos vidaus ir išorės žvalgybos tarnybų direktoriumi ir mums tikrai buvo įdomu jūs, jūsų išklausyti. Taip pat buvo įdomu išklausyti Privacy International organizacijos vadovo, organizacijos vadovo pasisakymą. Ačiū Jums. Dėkui už tai, kad atėjote į mūsų posėdį. Taigi, mūsų posėdžiai suplanuoti ir ateičiai. Ketvirtasis posėdis. Ponas Pybė yra čia, jis nebus uh, uždaras, noriu visiems iš karto apie tai pranešti. Tai bus posėdis skirtas ES JAV transatlantinės e, ekspertų grupės aptarimui. Colleagues, we very, very... Kolegos, aš suprantu, kiek dabar yra valandų. Visi turėtų bet užtarnauti po auksinę žvaigždutę už tokį darbą. Visi, kurie esate posėdė nuo devinių, aš visais jums labai didžiuojuosi. Nuostabu. Mes penkias minutės sutaupėme. Šis posėdis yra atviras. Kalbėsime apie JAV ES transatlantinį ekspertų grupę. Tai yra paskutinė sesija. Išklausysime naujausios informacijos iš Paulo Nemico ir Anhardo Prybės. Aš nežinau, kada vyko paskutinės diskusijos <clears throat> vakar, vakar. Žiūriu, kiek laiko liko, žinau, kad žmonės skuba ir mūsų svečiai reikia suspėti traukinius, lėktuvus, gal ne darbuotojai, jie gali paprasčiausiai pareiti namo, bet kiti mhm. turi išvykti, taigi pabandykime sparčiai padirbėti. Nesakykit, kad valanda. Ne, ne, nereikėjo man jūsų klausti. Taigi greitai pabandykime. Nebeklausiu daugiau tuono. Nu. Nes jis tuomet savo, kad turime <clears throat> daug laiko, gali nariai kalbėti kiek nori. Ne, ne, nedarykime taip. Taigi greitai, taip gražiai, griežtai, glaustai pasišnekėkime. Prašom. Dėkoju. Vakar susitikome trečią kartą su JAV delegacijos nariais. E, pradžioje buvo e, numatytas tikti prieš pusantros savaitės Vašingtonė, bet kadangi buvo sustabdyta vyriausybės veikla, taip pat, kadangi paaiškėjo naujos informacijos, amerikiečiai paprašė atidėti susitikimą. Taigi, nutarėme mm, atsižvelgti jų prašymą ir tada pasiūlėme renkti jau ne Vašingtonė, o Briuselėje susitikimą. JAV delegacijai vadovavo e, Brūsas Švacas iš Teisingumo departamento, vienas iš vadovų Robertas Litas, kuris nacionalinės žvalgybos direktorato vienas iš vadovų Baltuosiuose rūmuose ir jis taip pat yra e, parengė sąvadą visų teisės aktų, kurie reglamentuoja e, slaptųjų žvalgybų veiklą JAV. Ir jisai atstovauja ją vyriausybei klausimuose, kongrese ir privatumo ir pilietinių laisvių priežios valdyboje. Vakar e, kalbėjome apie nemažai dalykų, kurie susiję su sekcijos 702 e, master apribojimus Pfizerio akto. E, duomenų perdavimo vyriausybei metodai, kaip naudojama e, įsigyta surinkta informacija, informacijos platinimas ir saugojimas ir taip pat kiekybinės žvalginės programos europiečių atžvilgių ir vykdomasis orderis 12333, taip pat klausimai dėl kitų teisinių pagrindų ir patikinimų dėl privačių e, rangovų, kur, kurie užtikrintų, kad jie neperduos e, slaptos informacijos. Reikėtų atvirai pasakyti, kad diskusijos lyginant su ankstesniais susitikimais e, vyko konstruktyviau. Erikas Holderis, JAV generalinis prokuroras, prieš susitikimą pasakė, kad Jisai atsižvelgia į europiečių susirūpinimą dėl privatumo, žydamas į Amerikos e, praktiką ir galvojama apie naują atvirą požiūrį europiečių atžvilgių. Manau, kad atmosferiškai tai atsispindėjo ir vakarykščiame posėdėje. Amerikos delegacija e, mums paaiškino, kad ją ja, viskas vyksta labai greitai kad vyriausybė, kaip ir e, PAK, taip vadinamas klubas, piliečių laisvių ir privatumo valdyba dirba ir taip pat buvo e, pasitėt profesorius Vairis yra dėkingas už bet kokius pasiūlymus apie tai, kaip jav teisės aktai ir susitarimai galėtų būti E, parengti taip, kad jie atsižvelgtų geriau į pagrindinės laisvės ir duomenų apsaugą. E, e, Robertas Litas, nacionalinės žvalgybos direktorato vadovas, kalbėjo apie duomenų ribotą rinkimą, panaudojimą, apie poveikį ir programų papildomą vertę. Ponas Švarcas iš Teisingumo departamento kalbėjo apie duomenų perdavimus ir saugojimą, o mes e, norėjome kai ką pasitikslinti, tačiau nieko, kas nebūtų viešai skelbtina, e, ne, nebuvo išsakyta. Klausimai susijęs su duomenų e, srautu, balk duomenimis buvo pateikti, bet kai nesulaukėme jos atsakymų. Dėl kai kurių dalykų šešių, septynių klausimų JAV delegacija pažadėjo e, grįžti ir pasvarstyti namie, ką būtų galima pateikti. Pavyzdžiui, dėl papildomos informacijos pateikimo aš norėčiau pateikti Jums dabar vieną pavyzdį. Pagal JAV teisę vyriausybė privalo kasmet atsiskaistyti apie tai, kiek JAV piliečių minima ataskaitose, kurios yra parengtos e, pagal žvalgybinę informaciją ir perdodamos e, prezidentui ar vyriausybinėms žinyboms. Mes taip pat paklausėme, ar negalėtume bent jau skaičių sužinoti apie Europos piliečius, kurie minimi tokiuose ataskaitose. Jeigu viešai kalbama apie amerikiečių skaičių tose ataskaitose, tai galbūt e, jie galėtų mums pasakyti, kiek europiečių minima. Tai buvo toks antrinis klausimas po pirminio klausimo, kai klausėme E, telefoninių įrašų saugoma pagal Pfizerio įstatymą 215 straipsnį, bet į tuos klausimus nebuvo atsakyta. JAV atstovai taip pat trumpai papasako apie reformų diskusijas. JAV sakė, kad yra pateikti pasiūlymai reformų susijusių su JAV piliečių privatumo teisėmis, bet taip pat buvo pasakyta, kad uh, E, vis geriau suprantama, kad ne ES piliečių privatumas e, yra svarbus, ypač ES piliečių. E, mes teikėme klausimą apie tai ir turbūt gerai būtų prisiminti, kad jūs pateikėte tam tikrų klausimų, taip vadinamo, mano minėtam P klubui, uh, ir priežiūros e, reformos valdybai. Vadovauja Peteris Vairis. Bus parengta ataskaita mūsų sutikimo, ji bus pateikta savo laiku koreperui. Taigi tiek. Ir e, kaip visuomet, atsakysime klausimus. Pone Prybė, jūs tik tai atsakysite klausimus, nieko daugiau nesakysite, ne? Labai ačiū. Kaip e, buvo pasakyta, mes su tuo apie klubu sustikom, pateikėme prašymų, keturi iš mūsų narių dalyvavo sustikime ir mes taip pat parengsime komitetui ataskaitą ir užsienio reikalų komitetui. Šią savaitę nutarta šiek tiek atidėti datą, bet kitą savaitę jau galbūt ką nors ir turėsime. Taip pat sustikome su peržiūros grupė su Bobulitu. Ir suprantu, kad vakar jisai sustiko ir su jumis. Kalbėjome apie reformas ir kitus klausimus. Dar e, pagal seką suteiksiu žodį. Paul, Karlos Akselio vardu norite paklausti ar ne? Ne? Klausiu Jano. Kaip šešėlis panašiais norit paklausti, prašom. Thank you very much for the briefing and... Uh... Ačiū suteiktą informaciją. Noriu Jums vieną klausimą užduoti. Baigus uh, Jūsų atliktą darbą ir išklausius jūsų apibendrinimų, ar komisija imsis tolesnių veiksmų, siekdama įsiaiškinti aplinkybės susijusias su masiniu asmenų sekimu ir su nacionalinio saugumo aspektais ES ir jungtinėse valstijose. Taupant laikos Pabandysime sugrupuoti klausimus. Kornelija. Labai ačiū. Maždaug to ir tikėjausi iš jūsų išgirsti. Nepasant visų pastangų, galime konstatuoti, kad neturime duomenų apie tai, kiek europiečių yra stebimi, sekami Tačiau bent jau užduoti tokį klausimą jungtinių valstybių tarnyboms, manau, jau yra savaime teigiamas dalykas, tai ko dar tikitės iš e, tos ekspertų grupės tolesnės veiklos, ar jau nebe vyks daugiau šios grupės posėdžių, nes man neaišku, kokia yra situacija. Puikiai žinote, kad e, iš tiesų ta informacija, kuri mums yra pateikta, ne dėl jūsų kalties, tačiau nėra labai naudinga. Kaip <clears throat> būtų galima paveikti tos transatlantinės darbo grupės kitą, ja, kitą pusę, kad uh, tos informacijos, uh, kuri mums reikalinga, galėtume gauti. Ana Gomeš. Po susitikimų Vašingtone praėjusią savaitę man susidarė įspūdis, kad bent jau mūsų partneriai JAV supranta, kad e, šis problema mums labai rūpi ir kad reikia šios klausimus spręsti ir kad e, e, problem, šie, šios problemos ir šie klausimai neturės neigiamos įtakos darybams dėl laisvos prekybos sutarties turint omenyje, kad ir e, šios darybos yra labai svarbios taip pat ir internetiniai prekybai. Nepaisant to, man labai svarbu būtų išgirsti atsakymą į klausimą, kokiu teisinių veiksmų galėtų imtis e, Europos Sąjungos piliečiai kurių duomenimis neteisėtai būtų naudojamas. Mes buvo mums pranešta, kad JAV piliečiai tokias teisės apskritai neturi kreiptis į teismą ir apskūsti tokius veiksmus. Kalbant apie tai, ko įvairiose susitikimuose mes e, bandėme su, susidaryti tam tikrais, susikaupti tam tikros patirties ir E, tačiau JAV tarnybos mums dažniausiai e, nesuteikdavo jokių vilčių, kadangi jų teiginys buvo, kad jeigu leisime europiečiams kreiptis į teismą, tai po, po jų turėsime leisti ir kitiems, pavyzdžiui, Afganistano gyventojams, kurie nors ir yra žmonės, bet galbūt e, vis tiek ne tokie lygus kaip europiečiai. Mm ponė Sipil. Atsižvelgiant į tas ataskaitas, kurios mums buvo pateiktos ir į įvairius teiginius, kurių pagristumo negalima patikrinti, aš prisimenu e, vokišką patarlę, kuri teigia, kad pasitikėti gerai, tačiau kontroliuoti yra dar geriau. Kalbant apie tą kontrolę, nelabai aišku, kokius mechanizmus turėtume pasitelkti, kad galėtume būti tikri, jog ateityje bus elgiamasi kitaip nei iki šiol. Šiandien ryte jau diskutavome apie NSA agentūros biudžeto asignavimus ir, kiek teisingai pamenu, 7 milijardai per metus ir čia jau nesvarbu ar eurų ar dolerių ir agentūra agentūra dirba 7 tūkstančiai darbuotojų ir jiems reikia duoti darbo kažkokį. Tai. Ir tikrai abejoju, kad jie per kelias dienas galėtų būti atleisti iš darbo. <clears throat> Taigi manau, kad šių darybų reikia tikėtis ir reikalauti konkrečių rezultatų. Noriu užduoti provokacinio pobūdžio klausimą komisijos atstovams ir nemanau, kad jie atsakytų man į šį klausimą, nes neturi tinkamų įgaliojimų, tačiau vis tik tai noriu retorinį klausimą užduoti, kodėl taryba arba apskaitai Europos Sąjunga neturėtų išaldyti darybų dėl laisvos prekybos susitarimo, kol nebus įsiaiškintos visos šios aplinkybės. Ačiū, Brigit. Paskutinį klausimą aš norėčiau užduoti Paului. Labas lytas vakar. Jūsų susitikime dalyvavo transatlantinės darbo grupės kontekste. Ir jis e, Kapitolijos kalvoje atitinkamą prezentaciją rengiant dalyvavo. apie NSA veiklos strategiją ir po ilgo e, ilgai trukusio atsisakymo pateikti bet kokią informaciją arba komentuoti NSA veiklą, <clears throat> jis mums pagaliau pateikė tam tikrų faktų ir aplinkybių susijusių su šnipinėjimo su kaltinimai šnipinėjimu ir masiniu asmenų sekimu. Tik noriu paklausti, e, kokia e, turėtų būti tolesnė NSA strategijos dalis, ar bus mums pateikta daugiau informacijos apie masinį sekimą, ar bus uh, bandoma kažkaip įtraukti į e, diskusijas mūsų vykdomą tyrimą valstybių narių vyriausybių veiklą, jeigu galėtumėte apie tai bent kažkiek informacijos mums suteikti, būtų neblogai. Taip noriu paklausti, kada parengsite galutinę ataskaitą ir galėsite pristatyti. Okay, um... On the question of um, what are the next steps. Dėl uh, artimiausių veiksmų galiu pasakyti, kad uh, komisijai dabar labai svarbu, kad būtų patvirtintas reglamentas, nes uh, pagrindinis NSA gaunamos informacijos šaltinis yra privačios įmonės ir labai svarbu dabar patvirtinti teisės aktą, pagal kurį privačios įmonės galėtų arba negalėtų teikti šią informaciją. Darbo grupės įgaliojimai pagal Korepero patvirtintą dokumentą yra tokie, kad reikia dabar parengti ataskaitą darbo grupį ir po to bus imamasi ir sprendžiama, ką daryti toliau su šia darbo grupė, ar tęsti jos veiklą, ar sustabdyti, nutraukti šiuo metu JAV delegacija gavo septynis papildomus klausimus ir mes tikimės, kad kartu su pirmkaičio šalmi galėsime parengti bendrą ataskaitą. Ir tikiuosi, kad iki metų pabaigos ta ataskaita bus parengta. Tas pats pasakytina ir apie komisijos rengiamą vertinimą vairių faktų ir e, saugaus uosto susitarimo vertinimą, kurį komisija rengia. Tokie būtų tolesni žingsniai, kurių ketiname imtis. Žinoma, dar vyks e, Teisingumo ir vidaus reikalų ministrų aukščiausio lygio sustikimas lapkričio 18 dieną. Tai yra labai svarbus renginys, įvykis, kalbant apie priemonės, kurias galėtume pasitelkti. Svarbu ne tik laisvos prekybos susitarimą turėti omenyje, tačiau taip pat plėtoti bendradarbiavimo saugumo srityje. E, todėl ponas e, Rybės e, visuomet su manimi yra, nes vyksta nuolatinis dialogas faktų, siekiant išsiaiškinti <clears throat> faktus ir aplinkybės. Mes siekime, kad mūsų partneriai suvoktų, kad visi mūsų veiksmai santykiuose su JAF yra grindžiami tarpusavio pasitikėjimu ir labai svarbu tą pasitikėjimą atstatyti, nes e, pasitikėjimas yra labai svarbus ekonominių požiūrių, pasitikėjimas internetu, tarkime, svarbus mūsų piliečiams, kurie norėtų naudotis tam tikromis e, paslaugomis teikiamomis internetu, sižvelgdami į tai, ar jie nori ar nenori, kad jų duomenys būtų renkami ir saugomi, taigi tai yra labai svarbu vystant bendradarbiavimą. Taip pat mūsų strategija susijusi su NSA veikla. Manau, kad e, vyko įvairūs dialogai su parlamento nariais, vicepirmininku, kontaktinė grupė ir mes e, šių diskusijų eigoje supratome nemažai dalykų. Pirmiausiai supratome, kad skaidrumas yra gerai, tačiau jo nepakanka siekiant atkurti statyti tarpusavio pasitikėjimą, e, gerai žinoti, kad e, jūs buvote ilgą laiką šnipinėjimas, tačiau pradėjus, e, tačiau tai nepaskatins, tas žinomas nepaskatins žmonių naudotis įvairiomis skaitmeninėmis priemonėmis ir instrumentais didesnių mastų. Taip pat reikia žinoti, kokie duomenys buvo renkami ir dėl kokių priežasčių, kokiais tikslais Taip pat nemažai duomenų e, buvo renkami neapibrieštiems tikslams, nacionalinio saugumo aspektus e, pabrėžiant, tai mes turime žinoti, kokie tai buvo duomenys. Taip pat reikia žinoti, kas su šiais duomenimis buvo ar yra ketinama veikti. Kita vertus, mums reikia e, išsiaiškinti tam tikrus aspektus susijusius su domenų naudojimu ir rinkimu, nes Junktinės valstijos daugiausiai dėmesio skiria duomenų naudojimui, o pačiam jų rinkimo faktui didelės reikšmės neskiria, neteikia tuo tarpu pagal ES įstatymus labai svarbus ir pats duomenų rinkimų faktas. Mums pats rinkimas, e, pats duomenų surinkimo faktas e, yra fiksuojamas jau tuo atveju, kuomet e, valstybė jos institucijos pirmą kartą tuos duomenis pačiupinėja ta garsioji istorija susijusi su prisijungimu prie transatlantinio interneto, interneto kabelių jau mums reiškia duomenų rinkimo pradžią, o paskui prasideda klausimai susiję su duomenų naudojimu, jų ištrinimu ir galimybė kreiptis į teismą. Šis klausimas e, jau ilgai yra dėlsiamas svarstyti, vicepirmininkas yra E, užėmė sutinkamą poziciją e, ir jo nuomonė teisės saugos struktūros turėtų būti atsakingos už šį klausimą, o nesaugumo tarnybos, nes e, šiuo metu JAV piliečiai atvykstantis į Europą turi visas galimybės kreiptis į teismą, jeigu yra pažeidžiamos jų teisės, nes Europoje galimybė kreiptis į teismą yra žmogaus teisė, o ne vien piliečio teisė. Taigi kreiptis į teismą gali visi, kas atvyksta į Europą, žmonės Afganistano, Rusijos, Kinijos, Šiaurės Korejos, ar dar nežinau, iš kur visi turi teisę kreiptis į teismą jungtinėse valstijose. Kita vertus, duomenų apsaugos srityje ir srityje, toje srityje, dėl kurios deramas pagal skėtinį susitarimą, galimybė kreiptis į teismą suteikiama tik JAV piliečiams. Todėl mes dėrėdamiesi dėl skėtinio susitarimo ir bandome užtikrinti vienodas teisės ir Europos piliečiams. Šis klausimas gali būti spręstas darybo eigoje. Mes tikimės, kad mūsų likščiolinės diskusijos prisidėjo prie to, kad abiejose Atlanto pusėse būtų galima suvokti, jog šis klausimas yra labai svarbus ir kad reikia siekti pažangos įsprendžiant ir derantis dėl skėtinio susitarimo. Um, Ačiū. Pone Prybė, jūs norite kažką pasakyti ir po to jau perėsime prie išvadų. Taip, tikrai trumpai ir noriu pridurti kai ką prie kolegos pasisakymo. Svarbu dar kartą pabrėžti, jog E, mes per tuos įvykusius susitikimus konstatuojame pažangą kas tą, tą pažangą apsprendė keletas dalykų. Visų pirma, tai, kad mes daugelį valandų kantriai e, diskutavome, taip pat neseni įvykiai susijęs su šnipinėjimo veikla, kurią e, vykdo Europos valstybės ir visuomenės nuomonėje daugelį Europos šalių į, bei Kaip žinome, rugsėjo mėnesį e, Brazilijos vadovė atšaukė savo planuotą apsilankymą, oficialų vizitą. Tai niekada nėra į, į, anksčiau pas įvykę. Taip pat e, matome, kad jūs e, e, savo ruoštų esate taip pat e, ryštingai nusiteikę laikytis savo nuostatų ir tai leidžia siekti didesnio skaidrumo įti priekin. Jūs klausėte apie NSA kom, ryšių strategiją. Aš nesu specialistas šios ryties, bet tikrai reikėjo jos jau anksčiau spausti, kad jie atskleistų daugiau informacijos. Ir informaciją lengviau gauti tada, kai kalbame apie teisinę sistemą. Daug sunkiau iš jų sulaukti informacijos tais klausimais, kuriais jie vykdo kokias nors operacijas. Ir netgi dėl skaičių mes pasiekėme pažangos ir dabar geriau įsivaizduojame jų veiklos mastus. Ar plačiau paskleista informacija apie tai, kas mums labiausiai kelia susirūpinimą? Tiksliai pasakyti negalėčiau, bet noriu pasakyti, kad e, ilgai svarstėme teisinio poveikio priemonių klausimą. Ir mūsų pašnekovai supranta, kad čia slypi problema. Ir kaip kai kas minėjo, vert, atsak, at, jeigu atsakyčiau kaip teisininkas, to neįmanoma padaryti. Tačiau buvo pateikta originalių pasiūlymų kitose diskusijose. Ir mes esame pasiekę pažangos dėl dėrybose dėl TFTP sutarties ir e, keliaivių duomenų įrašų sutarties buvo svarsyta ombudsmeno institucija. Ar tai galėtų būti vienas iš etapų? Toliau svarstame, ką būtų galima nuveikti. Tam tikrų mastų visą tai reiktų vertinti teigiamai ir kaip Paulis sakė, kai kuriais klausimais mūsų nuomonės išsiskiria. Mes ilgai kalbėjome apie tai, ką reiškia informacijos rinkimas. Jie e, kalbėjo apie tam tikrų domenų paiešką ir jų ištraukimą, nes duomenų rinkimas apima e, e, masinį duomenų rinkimą. Ačiū abiems kalbėtojams. Mūsų posėdis buvo tikrai ilgas, jis prasidėjo 9 val. ryto. Noriu padėkoti visiems nariams, kurie atlaikė, išbuvo iki galo, taip pat e, komiteto darbuotojams. Tai, tai ilgiausias tyrimo komiteto posėdis, kuriame esu dalyvavęs. Dėkoju visiems, kurie buvo čia nuo pat 9 valandos ryto. Noriu padėkoti ir sekretoriato darbuotojams. Ačiū. Ypač pirmininkas dėkoja visiems, kurie čia buvo nuo 9 valandos ryto. Ačiū.